Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, darf Sie Herr. Ponas ir ponai, mėly kolegos, visus norėčiau nuoširdžiai pasveikinti, prašyti susėsti savo vietas. Kaip matote, mūsų podiume dar yra laisvų vietų. Tai yra dėl to, kad vėluoja kai kurie lėktuvai nusileisti į Briuselį, tačiau tikimės sulaukti mūsų sustikimo posėdžio eigoje trūkstamų ekspertų. Šiandien mes aptarsime krizės poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms. Iš tikrųjų, mūsų darbui visai Europai Ši diena yra labai svarbi, nes puikiai žinome, kad Europos ekonomikos stuburas sudaro mažos vidutinės įmonės, jos siūlo ir kūrė daugiausiai darbo vietų. Ir mažos ir vidutinės įmonės generuoja daugiausiai kūrybinės energijos ir nepaisant to, kad jos neveikia pasauliniu mastu, jų indėlis į Europos ūkio augimą yra labai svarbus. Taigi šios mažos ir vidutinės įmonės, remiantis apklausų rezultatais, smarkiai kenčia nuo krizės. E, Eurošambar, Europos pramonės ir amatūrumų skėtinė organizacija atliko atitinkamą apklausą Ir iš šios apklausos matyti, kad mažos ir vidutinės įmonės daugiausiai skundžiasi sugriežtėjusiomis paskolų išdavimo sąlygomis, taip pat ir e, mokėjimų situacija, taip pat ir e, iš viešojo sektoriaus pusės markiai pablogėjusi, vis labiau e, vis daugiau įmonių susiduria su nelaiku atliekamais mokėjimais įmonių. Tik 30 procentų įmonių pareiškia, kad negali išlaikyti savo gamybos ir darbuotojų skaičiaus tame pačiame lygyje kaip anksčiau ir tik tai 60 procentų siek, išlaikys e, turimas darbo vietas, 20 procentų mano, kad darbo vietų skaičius bus mažinamas, taigi situacija nėra labai džiuginanti. Džiaugiuosi, kad šiandien su mumis yra ekspertai, kurie aptar šios klausimus. Mūsų diskusija vyks dvie, dviem dalimis. Pirmoje dalyje aptarsime krizės įtaką mažoms ir vidutinėms, vidutinėms įmonėms Ir šią temą pirmiausiai diskutuos trys ekspertai, jų gyvenimo prašymai jums yra išdalinti. Pirmasis yra Antonijos Saraiva, atvykęs iš Portugalijos. Jis yra Portugalijos eh, pramonės įmonių asociacijos pirmininkas. Pone Marija Novak, kuri dirba eh, European Microfinance Network ir ADIF Paryžiuje. Dar neatvyko ponas Pontus Brauner, Brauner Helm, jis yra Švedijos įmonių asociacijos vykdantisis direktorius. Antrąją dalį mes aptarsime įvairius įmanomus politinius problemos sprendimo būdus ir Antrosios diskusijų dalies ekspertus pristatysiu vėliau. Taigi pirmiausiai suteiksime žodį mūsų trims ekspertams. Kiekvieną paprašysiu pristatyti savo pranešimą per 10 minučių ir po to turėsime galimybę užduoti klausimus mūsų podiumo E, ekspertams ir perėsime prie antros dalies, taigi dabar suteiksim žodį ir dar kartą dėkuoju, kad atvykote pas mus šiandien. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai, parlamentarai. Čia seminaro tema kalbėsime apie dvi temas, kurios yra svarbios Europos įmonių praeičiai, dabarčiai ir ateičiai yra krizės poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms, mūsų viena diskusijų dalis ir antra, kokių sprendimų reikia imtis siekiant išbristi iš krizės. Manęs paprašė pristatyti tam tikrą diagnozę dabartinės mažų ir vidutinių įmonių būklės. Turėčiau pristatyti jums svarbiausias problemas, su kuriomis jūs susituria savo veikloje. Taigi privalome atsižvelgti į tai, kad kai kurias jų problemų sukūlė ekonominė, finansų ir socialinė krizė. Dėl jos jų problemos dar labiau sustiprėjo Pirmiausiai norėčiau Jums pristatyti Portugalijos įmonių situaciją, kokias įmonių rūšis turime Portugalijoje ir su kokiais sunkumais susiduria per pastarosius metus Portugalijos mažos ir vidutinės įmonės. Tai pirmiausiai bendra įmonė situacija. 2007 metais buvo atliktas atitinkamas tyrimas arba 8-aisiais 192 e, e, tūkstančiai 500 e, įmonių egzistavo iš viso, kurios įdarbino 2,5 milijono darbuotojų ir jų apyvarta buvo 55 milijonai eurų Portugalijoje, Iš tikrųjų veikia labai daug mažų įmonių ir e, visoje Europoje 90 procentų visų įmonių yra mažos ir vidutinės. Portugalijoje, lyginant su uh, e, ES vidurkiu, vienam gyventojui tenka dvigubai daugiau įmonių. Tačiau aš kalbėsiu ne vien tik tai apie mažas ir vidutinės įmonės, taip pat paminėsiu ir didelės įmonės. Gūkis auga, tai atsigauna mažos vidutinės įmonės, todėl svarbu įsiklausyti yra į jų balsą, sužinoti, su kokiamis problemomis jos susiduria, kokias kliūtis turi veikti ir kokias sąlygas reikia sukurti jų tolesniai raidai. Pirmiausiai dėl krizės poveikio. Uh, 2008 metų ekonominė ir finansų krizė sąlygojo tai, kad nustojo aukti e, ūkis, prasidėjo regresija, pablogėjo ekonominio ir užimtumo situacija 2008 metais. Dar mes uh, skynėme 2007 metų teigiamų procesų vaisius, o finansų krizę pajutome 2009 metais, kuris sustiprino jau ankstesnės neigiamas ūkio tendencijas. Portugalijos užsienio prekybos tarnyba 2009 atliko atitinkamą tyrimą, kurio rezultatai aiškiai parodo, kad bendras vidaus produktas augo 2008 žymiai lėčiau, o devintaisiais metais ūkio augimas sudarė tik 0,9 procentus. Dėl to Portugalija sportavo mažiau prekių ir paslaugų, sumažėjo taip pat ir vidaus vartojimas ir pirmiausiai buvo mažinamos investicijų apimtis, jos 2009 sumažėjo 1,1 procentus, tuo tarpu 2008 dar jos buvo išaugusios 3,4 procentų. Portugalijos statistikos tarnyba pateikia atitinkamas duomenis e, už ketvirtuosius, penktuosius metus, taip pat galim palyginti juos su Eurostato 2008-2009 metų duomenimis ir remiantis tuo palyginimu galima gauti atitinkamus palyginamosius rezultatus kurios matysite e, iš mano prezentacijos. Mano skaidrių pasaulio ekonominė krizė kilo dėl finansų krizės, kuri neigiamai atsiliepė ekonomikai, dėl to turėjo <clears throat> e, įvairias įmonės arba bankrutuoti, arba uh, smarkiai sumažinti savo veiklą, todėl valstybės gaudavo mažiau pajamų iš mokesčių, atitinkamai didėjo ar augo nedarbas, mažėjo biudžeto įplaukos ir e, atitinkamai buvo galima mažiau projektų finansuoti iš biudžeto. Taigi labiausiai tą krizės poveikį pajauti tie visuomenės sluoksniai, kurie yra labiausiai pažeidžiami ir mažos vidutinės įmonės e, jautriausiai reaguoja į krizę. Krizė daugiausiai įtakos padarė jų konkurencingumui dėl finansinių, administracinių nuostatų, dėl e, konkurencingumo iš išorės. Jis patiria didžiulį poveikį. Pakalbėkime apie finansavimą. Mažos vidutinės įmonės uh, yra tampa smarkiai pažeidžiamos, kuomet mažėja bendras e, ekonominis šalies aktyvumas, jos e, turi sunkesnę prieigą prie finansavimo, prie skolinimosi galimybių, todėl negali vystyti savo gamybos e, kuriant naujas įmonės, taip pat joms sunku užsitikrinti atitinkamus pinigų srautus, taip pat jos neturi e, autoriteto rinkoje ir sunkiai gauna paskolas, todėl labai mažai naujai steigiamų įmonių sugeba pereiti per tą vadinamą mirties slėnį pirmame savo gyvenimo etape. Taip pat įmonėms sudėtinga investuoti ir taip didinti savo konkurencingumą, Investuoti joms reikia tam, kad galėtų nuolat atsinaujinti, taip pat kaip ir visa pramonės sistema. Šioje srityje, negaudamas paskolų, mažos vidutinės įmonės susiduria su sunkumais. Taip pat e, galima paminėti ir kitas kliūtis, tai yra administracinės išlaidos imdamos paskolas mažos įmonės privalo pateikti e, didesnės e, garantijas, dažnai jos nesugeba to padaryti. Vyriausybės pastaraisiais metais nemažai finansų, finansinių išteklių e, vykdė nemažai finansinių injekcijų į rinką, tačiau iš tikrųjų tos injekcijos mažiausių įmonių nepasiekė. Todėl kyla klausimas, ar tokie vyriausybių veiksmai e, leido pasiekti užsibrėžtus tikslus. Pablogėjo taip pat ir bendra prekybos situacija. Dėl to įmonės negalėjo e, sumokėti atitinkamų draudimo įmokų. Todėl e, be to galim pasakyti, kad ir uh, valstybės sektorius ne visą laiką laikydavosi prisimtų įsipareigojimų, ne visą laiką apmokėdavo mažų vietinių įmonių sąskaitas ir dėl to jis patekdavo į dar sudėtingesnį situaciją. Portugalijoje, pavyzdžiui, buvo konstatuota, kad kad valstybinis sektorius apmokėdavo mažoms vidutinėms įmonėms jų pateiktas sąskaitas e, per vidutiniškai 116 dienų, o ilgiausias terminas buvo 1980 dienų, e, taigi tiek laiko praėjus e, vyriausybė apmokėjo atitinkamai įmoniai jos išrašyta sąskaita. Taip pat ir ligoninių sektorius kompensuodavo, gaudavo. E, ligonių sektoriui patirtos išlaidos taip pat būdavo kompensuojamos e, praėjus ilgesniam nei 90 dienų laikotarpiu. Tuo tarpu įmonės privalėdavo mokėti valstybė pridėtinės vertės mokesčius ir tą reikėjo daryti prieš gaunant atitinkamą apmokėjimo už valstybės suteiktas paslaugas. Administracinės prievolės ir našta turi įtakos mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumui. Pavyzdžiui, įmonės uh, veiklos pobūdžio pakeitimo arba veiklos nutraukimo išlaidos ir jų našta yra labai didžiulė tiek finansinių požiūrių, tiek žmogiškų išteklių atžvilgių. Įstatymo raidė iš tikrųjų yra labai plačiai traktuojanti tuos procesus ir todėl mažos vietinės įmonės susiduria su dideliais sunkumais Pavyzdžiui, jos privalo įsigyti vėrę programinę įrangą tam, kad galėtų e, laikytis naujai priimtų teisės aktų. Labai dažnai valstybės institucijos dėlse svarstyti atitinkamus mažutinių įmonių gaunamus prašymus, tai taip pat daro įtakos jų veiklai. Tarpininkavimo reikalai Portugalijoje nėra sutvarkyti tinkamai, įstatymai yra sudėtingi, e, taip pat pakankamai sunki finansinė našta, todėl mažos sudėtinės įmonės negali greitai pristaikyti prie naujos e, situacijos. Iš tikrųjų, valstybėse narėse egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp finansų ir ekonominės rinkų. Uh tiek gamybos, tiek paslaugų sektorio trūksta harmonizavimo. Jeigu vienoje ES šalyje e, kas nors nori įsteigti įmonę, tai reikia e, tiek visokių biurokratinių kliūčių įveikti, kad paprasčiausiai tas teigimas neapsimoka. E, pakalbėkime apie viešuosius pirkimus rengiant viešųjų pirkimų konkursus, juose yra numatomas ir įtraukiamas vairios sąlygos, kurios paprasčiausiai užkerta kelią mažoms sudėtinėms įmonėms tokiuose konkursuose dalyvauti. Taigi egzistuoja ir daugiau įvairių kliūčių, pavyzdžiui, e, siekiant užsitikrinti prieigą prie tarptautinių rinkų, yra įvairių kitokių biurokratinių kliūčių, muitų, techninių reikalavimų, socialinio dempingo, aplinkosauginio dempingo pavydalų e, šie pribojimai pasireiškia. Todėl visa bendra situacija dar labiau apsunkina uh, gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes be to dar reikia palaikyti ryšius su kylančios ekonomikos naujo, naujosiamis pramonės valstybėmis ir juose taip pat egzistuoja tam tikrų teisinių nuostatų ribojančių arba reglamentuojančių tam tikrus prekybinius e, aspektus arba atskirius rinkos segmentus tarptautiniu mastu dar nėra nustatyti bendro pobūdžio ginčių sprendimo mechanizmai. E, tai taip pat apsunkina mažų įmonių situaciją. Mažos ir vidutinės įmonės kūrė darbo vietas, tačiau darbo sutartys nėra pakankamai lankščios ir e, tos įmonės negali prisitaikyti prie globalizacijos ir krizės pasiekmių. įmonėms teikiama nepakankama teisinė pagalba, dėl to e, didėja jų neužtikrintumas ir tokią situaciją dar labiau paaštrina dabartinė krizė. Aš manau ir mes visi turbūt dėl to sutarsime, kad privalome pabandyti sušvelninti krizės poveikį darbo rinkai. Mes turime prisidėti ir stengtis, kad vėl išauktų gamybos apimtis. Pirmininkas dėkoja kalbėtojui, dabar suteiksime žodį Marijai Novak, tuo tarpu noriu pristatyti trečią mūsų ekspertą, Pontus Brauner Jelm, o dabar suteiksiu žodį poniai Novak. I, I will, uh... Uh, Jei leista, kalbėsiu prancūziškai, tačiau mano paraštas PowerPoint uh, yra anglų kalba. Aš kalbėsiu daugiausia apie prancūziškus atvejus, nes tai yra iš mano patirties. Atsiprašau, iš karto perėjau per prancūzų kalbos. Taigi, kalbėsiu iš esmės apie situaciją Prancūzijoje, nes būtent Prancūzijoje yra viena iš seniausių mm, mikrofinansavimo institucijų ir ekonominės iniciatyvos institucijų, kurias sukūrėme prieš 20 metų jau dabar bus. Ir 20 metų ši institucija išplatino apie 80 milijonų bedarbėms ir minimalių pašalpų gavėjams su maždaug 2 procentų mm, tarifu. Iš esmės tai būtų Prancūzijos vidurkis 65 um, procentai. Bankas mus finansuoja iš dalies ir taip pat yra vieto, kolektyv, kolektyvinės asociacijos, Europos finansai, kas padeda mums skirti tas lėšas. Visų pirma, aš norėčiau pabandyti parodyti, kaip atrodo e, įmonių sektorius Prancūzijoje. Tiesiog štai matome 93 procentai visų įmonių, kaip ir Portugalijoje panašiai, tai yra mikro įmonės ir 50 procentų įmonių Prancūzijoje šis neturi samdomų darbuotojų. Kitoje skaidrėje matote, kad Europoje situacija yra labai panaši. Neturiu visų domenų apie visą Europą, taigi aš daugiausia dėmesį sutelksiu į Prancūziją, tačiau iš esmės pati mm, įmonių struktūra yra daugmaž panaši. E, kitoje skaidrėje matote tai, kas mano manimu yra labai svarbu, tai yra mm, dvi skirtingos tendencijos Dėja, jos nėra labai ryškios, tačiau matote raudoną spalvą, krintantį liniją, tai yra pramonės sektorius. Žalia kilanti kreivė, tai yra darbuotojai dirbantis paslaugų sektoriuje. Iš tikrųjų, matome labai rimtas tendencijas kai eina kalba apie smulkes paslaugų teikimo įmonės, nes iš tikrųjų būtent šiame sektorija uh, stambių įmonių nereikia, nereikia stambaus kapitalo, nereikia ir didelio skaičiaus darbuotojų įmonė. Kitoje skaidrėje matome panašias tendencijas, kurias dar labiau stiprina naujų technologijų raida, naujoviškų darbo vietų kūrimas susijęs su aplinkosauga, taip pat matome gyventojų senėjimo tendencijos poveikį. Visa tai, aišku, reikalauja visiškai kitokio užimtumo ir socialinės apsaugos politikos, daug aktyvesnės politikos ir ypatingas dėmesys turi būti skirtas mažoms įmonėms, mikro įmonėms, tai reikia galvoti apie mikrokreditus, kurie galėtų leisti finansuoti po industrinį mūsų ekonomikos etapą. Kita skaidrė. Kaip krizė paveikė šią situaciją. Štai jūs matote 30 e, metų maždaug situaciją parodyti. 2009 metais Prancūzijoje mes praradome apie 500 tūkstančių darbo vietų per tą patį laikotarpį e, maždaug apie 600 tūkstančių naujų įmonių buvo sukurta. Taigi, iš esmės, naujos darbo vietos sukurtos naujų įmonių steigimo dėka. Tai yra labai ypatinga tendencija. Prancūzijoje tai būtų galima tarsi pavadinti mažą revoliuciją, ta prasme, kad palyginti su ankstesniais metais įmonių kūrimo, sukūrimas išaugo 72 procentais, o mikro įmonių 142 procentais steigimas išaugo. Taigi yra iš tikrųjų labai svarbių priežasčių, kodėl įvyko toks sprogimas. Aišku, pirmoji priežastis yra krizė, kai žmonės pamatė, kad mm, viskas nebėra darbo samdomiems darbuotojams, taigi jiems teko patiems susikurti savo darbo vietas. Kitas dalykas buvo mm, savarankiškai dirbančio įmonės savininko statutas sukurtas ir pagal šį naują. Pagal šį naują statusą buvo sukurta labai daug darbo vietų. Toliau. ADI, čia aišku, klientūra daug siauresnio rato, vis tik tai um, tai būtų labiausiai pažeidžiami sluoksniai atstovaujami ir mes atlikome tam tikrus tyrimus, kurie parodė, jog mikro įmonės yra labiausiai pažeidžiamos ir joms ypatinga poveikia padarė krizė. Pažvelgus dabar į jų pajamas, jų vidutinės pajamos nukrito, nukrito netgi žemiau nei skurto riba. Tačiau ypatingas dalykas yra tai, kad 80 procentų mikro įmonių savininkų vis tik tai išliko optimistais. Tai yra tikrai labai ypatinga situacija mūsų valstybėje, turint omeny situaciją ta krizė iš tikrųjų mūsų šalyje parodė tai, kas yra labai ypatinga. Aš manau, kad ir kitose Europos valstybėse galbūt matoma tokių dalykų, kad iš tikrųjų visos įmonių piramidės apačioje labai kūrybiškumas išaugo. Aš manau, kad Europos iniciatyvos, ypač mikrokreditų plėtojimo srityje, vardan darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo yra labai svarbi priemonė ir tai būtinai reikia daryti. Ir aš dabar perėsiu prie tų šios iniciatyvos keturių e, ašių. Pirmoji ašis būtų Pirmoji kryptis tai būtų pagerinti institucinę sąrangą mikrokreditams teikti, tai yra uh, Aišku, reikalinga kalbėti apie lankstumą, ypač apie palūkanų normas lankstumą, aišku, nes mikrokreditas labai svarbus, ta prasme, kad būtų galima, um, o, kad tos lėšos nebūtų pernelyg didelės, kad klientas gal, būtų pajėgus tas lėšas pakelti, tas išlaidas pakelti, um, kad realiai būtų galima pasiskolinti iš banko. Ir um, Prancūzijoje tą sugebėjome padaryti pakeisdami bankininkystės įstatymus. Kitas uh, žingsnis jau aišku yra organizuoti tam tikrus susirinkimus tarp finansavimo valdžios institucijų valstybėse narėse, kad būtų galima pabandyti pagerinti tą mm, reguliavimo bazę. Toliau kalbant apie mm, teisės aktus taikomus mikro, mikro įmonėms, taip pat čia mm, reikalingi tam tikri patobulinimai ir svarbiausi būtų, aišku, mm, geresnis socialinės apsaugos mm, sistemos susijimas su nuosavos įmonės teigimu ir aišku, greta to būtų tam tikros paramos priemonės darbo vietų kuriejams. Aišku, reikia pabandyti išplėtoti visą teikiamą pagalbą, patarimus, konsultavimo paslaugas, kurios yra teikiamos įmonių steigėjams. Mm, tarkime, tos priemonės dabar yra tame mm, įgyvendinimo stadijoje pagal žasmin priemonę. Ir čia į reitingavimo agentūros, Europos um, mikrofinansavimo teikimo tinklai dalyvau, dalyvaus toje priemonėje. Kitas dalykas, reikia ieškoti papildomų finansavimo galimybių tokioms naujoms mikrofinansavimo institucijoms, kurių, kurios Europoje yra pakankamai mažos mažos būtent todėl, kad teisinė bazė neleidžia joms išaukti. 2008 metais 20 milijonų eurų EBA skyrė iš savo finansavimo, Europos parlamentas taip pat skyrė 4 milijonus. Ir aš taip suprantu, kad 2010 metais dar bus prie to skirta papildomai 3 milijonai eurų. Kaip jūs žinote, gruodį praeitų metų parlamentas patvirtino mikrofinansavimo pažangos priemonės priemonę, tai yra 100 milijonų per keturis metus. Mikrokreditai, ar jie tikrai atitinka tą naująjį mūsų ekonomikos etapą, tai yra, kuomet yra atsisakoma stambiosios pramonės, uh, kai aišku bandoma išsaugoti tai, kas yra įmanoma, tačiau nereiktų vadovautis iliuzijom. 30 metų, aišku, ta kreivė mažėjo, turiuomenėje darbuotojų skaičių pramonė, tačiau, aišku, nereikia vadovautis iliuziją, kad jį staiga šoks į viršų. Taigi reikia rasti kažkokį tai kelią išbristi iš tos krizės, galbūt tas kelias bus ne vienas. Prancūzijoje, aišku, mums teko 20 metų e, bandyti pagerinti tą teisinį teisinę ir institucinę aplinką. 20 metų prireikė todėl, kad viskas buvo iš pradžių paremta savanoriškų darbų, viskas mm, buvo visai naujas rytis Prancūzijoje, visiškai nežinomas rytis, tačiau su Europos parlamentų ir komisijos pagalba, aš manau, mm, reikalai pajudės greičiau ir tikrai mm, bus galima kažką realaus sukurti iš šios sudėtingų laikų. Didžiausias sunkumas, aišku, yra negauti kreditavimo šaltinį, nes aišku, kad mes gauname finansavimą iš banko ir tai nėra sudėtinga. Na, nebent kažkas tai pasikeis bankininkystės įstatymuose, nes anksčiau nebuvo leidžiama refinansavimą daryti, tačiau aišku, kad mikrofinansavimo institucijoms reikalingos ir nuosavos tam tikros lėšos ar kažkokios tai dotacijos, kurios leistų joms padengti savo e, pradžio, veiklos pradžios išlaidas. Aišku, reikia nepamiršti struktūrinių fondų, kurie gali dabar finansuoti ir mikrofinans, e, mikrokreditus. Tačiau dėl mikrokreditų, aišku, labai svarbu pridurti, jog dabartiniu metu struktūriniai fondai neleidžia pasilikti palūkanų ir tai yra tu, insti, užtikrinti, kad tos institucijos veiktų ilgalaikių pagrindų. Ačiū, ponė Nova. Ženkime toliau Europos šiaurę, iš Portugalijos per Prancūziją į Švediją. Aš tai suoli pontus Braunhelm, prašau kalbėti neilgiau nei 10 minučių. Talking... Ačiū. Aš e, savo kalbą sustruktūrinsiu. Pirmiausia, pateiksiu trumpą įžangą, paskui pabandysiu paaiškinti, ko galima tikėtis iš tam tikrų politikos rūšių ir padarysiu išvadas. Čia jau matome, kad įpusėjo procesas, apie kurį kalbėsiu. Turiu galvoje senųjų ir naujųjų valstybių pasaulinėje ekonomikoje gilesnis integravimas. Vadinasi, tampa griežtesnė konkurencija, pietų e, šiaurės modelis aiškiau išriškėja, bet to matome, kad dabar vis daugiau e, valstybių ir e, šiaurėje ir pietuose tampa industrinės ir labiau konkurencingos. Maždaug 50 procentų darbo jėgos toms valstybėms reikia ir turbūt ateityje į naujai industrializuotas valstybės labai daug protų nutekėjęs ir darbo jėgos, gal net iki 50 procentų per 20-30 metų. Tartotinis valiutos fondas parodė, kad pasaulinės e, darbo jėgos e, dalis tarp 2098 iki 2005 metų išaugo 4-5 kartus. Vadinasi, iki 2005 metų, iki 2013, nuo 2005 iki 2013 metų dar tris kartus tas dalykas išaugs. Žinios bus labai svarbi e, priemonė augimui skatinti, bet to e, ji turės būti kaupiama e, vis labiau e, ekonomikos augimo ir klėstėjimo valstybėse Todėl čia vidutinės ir mažos įmonės vaidins vis stipresnį vaidmenį. Pastarojo dešimtmečio rezultatai akivaizdžiai rodo empiriškai, kad būtent taip ir atsitinka. Toliau. Mažos ir, taigi, vidutinės ir mažos įmonės yra labai svarbios ne tik inovacijų kūrime. Neretai jos sukuria radikalesnių naujovių negu stambios įmonės todėl jos yra labai svarbios užimtumo kuriejos. E, šiose skaidrėse parodysiu tai, e, ką Švedijos globalizacijos taryba savo galutinėje ataskaitoje paskelbė. Šioje e, kreivėje matome, kaip gamyba yra paskirstita pagal kapitalą ir darbo jėgą. Matome, kad darbo jėgos reikalaujanti gamyba e, sumažėjo ir tas poslinkis žemyn per artimiausius ketverius penkis metus nepasikeis, bet jau taip paskutinės prognozijas sako. Tam, kad būtų išlaikytos darbo vietos, resursai, kurie yra užšaldyti šiame sektoriuje, vėliau turės būti perkelti į žinių reikalaujančius sektorius. Be bejonės, tas darbas yra labai sudėtingas, tačiau iš mažų įmonių tikimasi labai daug. Manome, kad jos vaidins gyviškai svarbu vaidmenį. Jeigu pažvelgtumėte į kitą skaidrę, kitą, atsiprašau, grafiką, tai ta Melsvoji kreivė rodo grįžimą prie labiau išsilavinusių asmenų, o raudonoji skaidrė rodo, prieš keletą metų čia buvo parengti tie skaičiai, kiek e, turime mažiau išsilavinusių žmonių darbo jėgos struktūroje. Taigi matome, kaip e, žmonės bus pasiskirstę e, darbo jėgoje. Tai kelia rimtų iššūkių politikos kuriejams. Jeigu pažvelgtumėm, iš kur darbo vietos atsiranda, pirmoje skaidrėje tai matome į kairę nuo jūsų. Tai pamatytume, kad 30 didžiausių Švedijos bendrovių E, sukūrė didžiąją dalį darbo vietų. Jos turi padalinių ir Švedijoje, ir už jos ribų. Ir nuo 1975 iki 2006 metų jos sukūrė būtent e, daugiausia darbo vietų. Tamsesnioji e, skaidrė rodo, kad užimtumo lygis Švedijoje sumažėjo, turbūt taip ir turėjo būti. Matyt, tas buvo reikalinga, kad bendrovės išliktų konkurencingos. Mes taip pat žinome, kad užimtumo lygis darbo vietų skaičius išaugo mažesnėse įmonėse ir gamybos sektoriuje. Net ir paslaugų sektoriuje žemutinėje dalyje ir skaičiai e, dešinioje pusėje rodo, kaip užimtumas yra pasiskirstęs tarp skirtingų klasių. Matome, kad tarp skirtingo dydžio įmonių uh, skaičiai pasikeitė kitaip. Visi tie duomenys yra labai svarbus ir akivaizdu, kad yra pereinama prie paslaugų sektoriaus. Kaip mažos ir vidutinės įmonės įsivaizduoja situaciją ir kaip jos nukentėjo nuo krizės. Šis, e, šis grafikas rodo, kaip jos vertina verslo galimybės, priklausomai nuo to, ar jos dirba visoje valstybėje, ar jos tik įsteigė dar įmonę, ar tai yra naujai uh, pradėjusi veikti nedidelė bendrovė. Akivaizdu, kad pastaruoju metu jų veikla tapo kur kas sudėtingesnė negu kad būdavo pastaraisiais metais. Pažvelkite į šviesiai žydrą stulpelį. Tai yra e, ūkio dalys, kurios priklauso nuo inovacijos. Didžioji dalis ES valstybių priklauso būtent tokiai ūkio daliai. O štai iš čia rašoma apie skirtingas, skirtingus duomenų šaltinius. Tačiau visi šaltiniai e, duoda tą patį rezultatą. Aiškiai sumažėjo galimybės, bent jau taip kaip jos matomos, be to e, iš mažiau yra tų greitai augančių firmų, vadinamųjų gazelių. mažesnių, menkesnių lūkesčių turėjo labiau išsilavinę žmonės. Tai yra negeras ženklas. Padidėjo vadinamojo versliškumo pagrysto būtinybę mastai. Bendrai ES pesimistų skaičiai išaugo. 85 procentai teigia, kad negerai dabar būtų pradėti verslą. 65 procentai teigia, kad verslo mastai ir pelningumas sumažės. E, kreditų krizė labiausiai smogė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Didelė jų dalis mažiau lėšų skiria moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui. Dėl to taip pat padidėjo pesimistų skaičius, nes tai yra susijęs su konkurencingumu ateityje. Toliau. Kągi būtų galima padaryti? Manau, kad viskas yra susijęs su paklausos stoka ką makropolitika padarė ir ką būtų galima padaryti. Tačiau tai nereiškia, kad mikro lygmenių trūksta galimybių veikti. Aš norėčiau trumpai pristatyti reglamentavimą ir apmokestinimą. Pirmoje skaidrėje rodoma, koks yra santykis tarp darbo rinkos apsaugos ir naujų mažų ir vidutinių įmonių lūkesčių E, susijusių su jų ateities augimo galimybėmis. Akivaizdu, kad santykis, koficijantas yra neigiamas. Akivaizdu, kad e, nieko gero nesitikime. Kitoje skaidrėje matome, kad mokesčių politika išlieka labai svarbi. Įmonių mokestis yra institucijų konkurencijos taisyklės taikymos rytis Tačiau čia taip pat e, yra kalbama apie pavienius kitokius mokesčius. E, Įmonės valdo atskiri asmenys ir žinome, kad didžiojo dalyje ES valstybė narių mokesčiai išlieka labai aukšti. Turbūt sunku būtų perskaityti jums dabar šitų valstybių pavadinimų šioje skaidrėje, bet vėliau jūs galėsite popieriuje tą informaciją gauti. Toliau, ką būtų galima padaryti? Aš manau, kad yra labai svarbu politikoje aptarti skirtingas gyvenimos rytis. Negalima galvoti tik apie darbo rinką. Reikia daugiau galvoti apie makroekonominį klimatą. Ir čia aš norėčiau išskirti keturias rytis susijusias su žiniomis, darbo rinka, inovacijomis ir atsinaunimo galimybėmis ekonomikoje ir su mokesčiais. Aš trumpai norėčiau pristatyti kiekvieną šių sričių politikoje. E, vyriausybės moksliniai tyrimai ir inovacijos gana ženkliai išaugo, tačiau manau, kad potencialas plėsis dar išlieka. Be to turėtume pasirūpinti, kad prit, būtų pritrauktos ir išlaikytos stambiosios ES bendrovės, kurios yra labai didelės investuotojos į mokslinius tyrimus ir inovacijų kūrimą. Reikia daugiau verslininkų uh, E, kurie imtųsi naujoviškos veiklos. Todėl reikėtų turbūt galvoti apie vadinamosius mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo voucherius. Reikėtų užtikrinti geresnius ryšius su universitetais ir mokslinių tyrimų institutais. Aš žinau, kad yra labai daug institutų, kurie yra pasiekę daug pažangos to požiūriu. Turiu galvoti apie tai, kaip galime pritraukti talentus. Išsilavinimas e, turi būti labiau prieinamas ir jis turi būti E, toks pat geras kaip kitose pasaulio dalise. Darbo rinka. Turime e, sukurti tokias sąlygos, kurios skatintų struktūrinius pokyčius. Reikia lankstesnės darbo rinkos, stipresnių mokymo institucijų, kurios perkvalifikuotų iš darbo atleistų žmonės. Galbūt čia reikėtų tam tikrų paskatų, reikėtų turbūt imtis privačių, prie, privatizuotų priemonių ir finansuoti institutus, kurie perkvalifikuoja darbuotojus. Be to, santaupas skirtas pensijoms būtų galima panaudoti darbuotojų kvalifikacijos pakeitimui, jeigu tai yra reikalinga. Toliau sakoma, kad mažos vidutinės įmonės ir, e, ir verslininkai, tačiau iš tiesų čia turėtų būti pašta moksliniai tyrimai, inovacijos ir atsinaujinimo galimybės. Jau buvo pasakyta, kad yra labai svarbus valstybės finansavimas. Gera bankroto politika yra labai svarbi, mokesčių mažinimas labai svarbus. Čia be bejonės dar būtų galima labai ženkliai keisti dabartinę institucijų sąrangą. Reikia gerinti konkurencingumą. Valstybės sektorius, visuomeninis sektorius vis dar išlaiko labai didelę dalį paslaugų sektoriaus, o taip pat ir kitų sektorių teikiama daug paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bent jau mano šalyje gana nedidelė dalis yra skiriama internacionalizacijai, mm, žinių plėtimui ir prekių ženklų kūrimui. Mano nuomonė tai yra labai svarbu, reikėtų daugiau paramos tokioms rytims. Bendrai reikėtų išplėsti dabartinę paramą. Vadinai, klasteriai išlieka labai svarbus. Jau paminėjau mokesčius, reikia subalansuoti riziką ir pelną. Žinau, kad įmonės, kurios siekia naujovių, neretai patiria nuostolius ir būtų galima juos išnagrinėti tokius atvejus, kad žinotume, ką būtų galima padaryti. Ir galiausiai reikia galvoti apie kiekvienos valstybės normas ir struktūras. Štalies apie tai jau yra daug kalbėta. Ačiū. Ačiū labai. Dabar galimybės užduoti klausimus. Užsiregistravo jau. Keli kolegos paklausti pradėsime nuo liaudės partijos, po to socialdemokratų, Aldė, Žaliųjų, ECR, e, FD ir kitų frakcijų. Pirmasis liaudės partijos vardu kolega Bastos klausiu. Rūšėsi kolega Fejo. Kolegė tiksliau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems ekspertams, kurie pasisakė per pirmąją šių svarstymų dalį. Dėkoju, kad pasidalino su mumis savo valstybių patirtimi apie krizės įtaką mažoms vidutinėms įmonėms. Norėčiau e, pakomentuoti Antonijo e, Saraivą Portugalijos pramonės įmonės asociacijų pirmininko mintis ir užduoti keletą klausimų. Mes žinome, ponė Saraiva, kad Portugalijoje mažos vidutinės įmonės dėl krizės susiduria su papildomomis, papildomais sunkumais. Ir taip pat Portugalijos <clears throat> vyriausybės kursas ir politika yra skirta remti plataus masto investicijoms ir užsakymams. Be to, valstybė yra skolinga mažoms ir vidutinėms įmonėms e, nemažai pinigų, sąskaitos yra apmokamos labai pavėluotai, tai įtakoja taip pat ir užimtumo situaciją. Specifinė Portugalijos problema yra e, šios šalies teisinė sistema. Labai daug laiko užtrunk teisminių ginčių nagrinėjimas. Jeigu pažvelgtume į Portugalijos pramonės įmonių sąrangą, tai be nacionalinių, mokestinių, administracinių problemų dar tos įmonės susiduria ir su kitokio pobūdžio kliūtimis ir sunkumais. Taigi, kokių priemonių reiktų e, griebtis, kad e, būtų galima įspręsti šias problemas. Kitų ekspertų norėčiau paklausti, kokia jų šalyse yra situacija, nes tie faktoriai, kurie sąlygojo mažų ir vidutinių įmonių e, krizę, kokie e, iš tų faktorių buvo stipriausi jūsų šalise? Norėčiau atsakyti užduotą klausimą. Jūs minėjote, kad Portugalijos vyriausybė daugiausiai remia plataus masto uh, užsakymus ir projektus, pavyzdžiui, statybų sektorioje ir ne uh, mažiau atsižvelgia į mažutinių įmonių poreikius. Mes e, manome, kad e, dėl e, tų didžių užsakymų yra pamirštamos mažos vidutinės įmonės, nes paprasčiausiai joms nebelieka pinigų. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti įvairius greitaigio traukinio statybos arba oro uostų statybos projektus mažoms ir vidutinėms įmonėms atitenka tik tai trupiniai iš tokių projektų samatu. Todėl mes turėtume kreiptis į vyriausybės ir paraginti jas atsižvelgti tokio plataus masto viešuosius pirkimus organizuojant į mažas vidutinės įmonės, jas įtraukti į projektų vykdymą, ypatingai įmonės, kurios veikia konkrečiame regione, kuriame yra projektai įgyvendinami, nes Portugalijoje tos įmonės sukuria daugiausiai darbo vietų ir tik 800 Portugalijos įmonių e, yra didelės, visos kitos yra mažos ir vidutinės. Todėl tas piragas viešųjų pirkimų valstybinio sektoriaus užsakymų turi būti e, padalintas teisingiau kuomet aš prieš kelias savaitės pradėjau savo darbą, aiškiai pasakiau, kad e, Portugalijai reikalinga veiksmingesnė, greičiau dirbanti teismų sistema. Minėjau, kad e, pirmiausiai valstybinis sektorius dėlse apmokėti sąskaitas mažoms vidutinėms įmonėms ir dėl to įmonės kartais priverstos bankrutuoti ir jeigu valstybė laukia tūkstantį dienų e, prieš apmokėdama sąskaitas, tai iš tikrųjų su tuo negalima taikstytis. Taip pat e, PVM mokėjimo prievolės, kurios gula ant įmonių pečių, e, kitokio pobūdžio administracinė našta. Iš tikrųjų negalime e, reikalauti iš įmonių pervesti valstybei PVM mokestį, jeigu jų pačių išrašytos sąskaitos dar nebuvo apmokėtos. Taigi privalome pagreitinti e, šios procesus e, pagerinti čia situaciją, nes dauguma įmonių dabar būtent dėl šios priežasties praranda uh, gautus užsakymus, nes valstybės sektorius neapmoka jų patirtų išlaidų. Taigi privalome pagerinti teismų situaciją ir e, pradėti taikyti labai aiškę mokesčių ir biudžetinę politiką. Negalime elgtis kaip anksčiau visą laiką keičiant finansinės mokestinės sąlygas, nes keičiant šias taisyklės visą laiką įmonės nukenčia. Pone Novak, prašau. Aš manau, kad visur ir Prancūzijoje mažas atitinės įmonės turėjo problemų, tos, kurios susijusios, pavyzdžiui, su automobilių pramonė, aišku, turėjo daugiausia problemų dėl paklausos, labiausiai nukentėjo dėl to ir tai, ką padarė vyriausybė, tai buvo iš esmės uh, būtent pasirūpinti, kad bankai turėtų galimybę duoti kreditus, tai yra sudaryti galimybę skolintis ir taip pat rūpinosi tarpininkais mažom vidutiniam įmonėm, kurios ne, negalėjo gauti e, kreditų paprastais keliais. Tai, bet e, iš esmės situacija išlieka sudėtinga, kaip ir kitur. Sorry, uh, I think that uh, uh, several... Aš manau, kad uh, daug kas, uh, ką jūs pasakėte, galioja ir, ir mano valstybė, ir daugelį kitų valstybių. Be jokių abejonių yra per daug biurokratijos ir teisinė sistema veikia per lietai. Kai eina kalba apie sąskaitų faktūrų apmokėjimą pavėluotai, tai yra susiję ne vien tik tai su viešuoju sektoriumi, bet taip pat ir su stambiom įmonėm. Uh, kurios dažnai pasinaudoja mm, netinkamai šitomis mm, priemonėmis. Be to ir viešųjų pirkimų taisyklės dažnai gana sudėtingos. Ir tai jau yra kliūtis pati savaime mažoms įmonėms. Teisinė tai sistema galėtų pasirūpinti, kad viskas veiktų gerai. Tai yra esmė mažoms e, vidutinėms įmonėms. Kita vertus, viešiai pirkimai galbūt gali veikti kai kuriuose sektoriuose, bet ne visose, bet to ir tik tai tam tikrą laikotarpį, mm, nebūtinai ilgai. Tai gal tiek. Teškime diskusijas. Dabar dviem kolegoms leisime užduoti klausimus ir po to atsakysime jos kartu. Mes labai smarkiai atsiliekame nuo numatyto laiko, taigi prašau klausyti trumpiau. Kolega Fejo. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjams. Labai Džiaugiausi klausydamasis jų minčių dėl mokesčių, investicijų į mokslinius tyrimus būtinybės ir dėl darbo rinkos lankstumo didinimo būtinybės. Norėčiau užduoti klausimą visiems trims pranešėjams. Jie skiria dėmesio daugiausiai paskolų išdavimo svarbai mažoms ir didėjams įmonėms. Dabar teigiama, kad e, yra būtina kiekvienai valstybei parengti tam tikrą išeimo iš krizės strategiją, tačiau mažos vietinės įmonės ir toliau sunkiai gauna paskolas ir todėl negali investuoti. Noriu paklausti, kokie, kokie susipareigomus privalo prisimti valstybės narės arba tarptautinės organizacijos tokios kaip ES, kad galėtų uh, paremti bendrą finansinę sistemą ir tokiu būdu leistų lengviau gauti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmininkas klausė, kam buvo klausimas adresuotas. O dabar antras klausimas. Ačiū pirmininkė, panas Karas. Du klausimus turiu. Europos komisija pasiūlė smulkaus verslo aktą valstybėms narėms, ne, mes neturime pakankamai įgaliojimų tam, kad privertume valstybės narės tą smulkaus verslo aktą įgyvendinti. Kokį potencialą jūs išvelgiate e, šiame teisės akte, kokiu veiksmu reikia imtis, e, kad labiau atsižvelgtume į mažų įmonių poreikius, kokias kliūtis pirmiausia reikia pašalinti ir e, kokių pastabų turėtumėte e, Europą 2020 koncepcijai ir ką reiktų tą koncepciją pakeisti, kad jūsų išsakyti reklamai rekomendacijos taptų kūnų klausimas užduodamas dviem pirmiesiams ekspertams. Oui, je, je suis pas sûre de, de, de pouvoir répondre à toutes les questions. Nesu tikra, ar galėsiu atsakyti visus klausimus, tik norėjau pasakyti, kad e, dėl pirmojo klausimo iš valstybės reikalavome kai ko labai sudėtingo, nes viena vertus jį turi skatinti kreditavimą, e, kad būtų teikiami kreditai, kitas dalykas, kad būtų išvengta per nelik didelio pelno e, ieškojimo, siekimo. Na, aišku, kad kai ekonominė situacija yra sudėtinga, tai yra labai sunku, nes e, paklausa yra menka. Taigi, objektyviai vertinant, aš galvoju, jog nėra tai visai paprasta padaryti. Ir, pavyzdžiui, kai žiūriu mūsų klientus, e, būtent dėl tos paklausos e, menkumo reikia dabar stengtis išvengti tokios situacijos, kuomet tie, kas nori kurti ir plėtoti savo įmonės, kad jie per nelik daug neįsiskolintų. Dėl smulkaus verslo akto aš ne, nemanau, kad galėsiu atsakyti išsamei šį klausimą, tačiau aš manau, kad visa tai, kas yra nukreipta į smulkų vidutinį verslą, pagalba jam yra labai svarbu. Uh, Jūs kalbėjote apie tris valstybės ir priešingai nei tai, kuom tikime, mes turime didelę pramoninę ekonomiką, Tačiau dauguma įmonių Europoje yra mažos ir vidutinės įmonės. Taigi tai, kas galėtų paskatinti tų o, um, mažų įmonių vystimasi ir plėtojimasi, būtent ir padės užtikrinti mm, ekonomikai aukti ir darbo vietom atsirasti. Um, I, I fun... Ačiū. Manau, kad viena iš esminių problemų yra ta, kad mes ES turime per mažai kreditų finansavimo, noriu atsakyti, paskolų finansavimo. Kaip jūs klausėte, reikia daugiau e, kapitalo, privataus kapitalo finansavimo. Turime ieškoti privačių investuotojų, kurie papildytų dabar veikiančias institucijas. Be to, aišku, Vyriausybės tokių krizių atvejais galėtų įsikišti, teikdamas įvairiausias garantijas tam tikrą laiko tarpą, ribotą laiko tarpą, kaip kad ir buvo daroma. Manau, kad jos galėtų sušvelninti apribojimus paskoloms, taip pat e, paskoloms skirmoms eksportui ir panašiai. Tačiau, iš esmės, E, vyriausybė turėtų įsikišti į didžiausių rinkos problemų sprendimą. Ir nebūtų turbūt geriausia mintis subsidijuoti e, paskol kreditavimo priemonės e, mažoms ar vidutinėms įmonėms. Manau, kad būtų kur kas geriau sukurti institucijas privačiame sektorėje, kurios galėtų atlikti tokią funkciją. Ačiū. Em relação ao obtenção de crédito, eh, ir kunies. Kai... Dėl kreditavimo klausimo. Aš manau, kad dar šiais metais reikėtų tęsti paramą kreditams. Portugalijos vyriausybė pratėsi tą terminą nuo 9 iki 10 metų. Mes e, sakome, kad reikia labai atsargiai E, elgtis su pinigais, negalima jų švaistyti. Yra įmonių, kurios neišgyvens dėl to, kad neprisitaikė. Jeigu visas įmonės vienodai remsime, iškraipysime konkurenciją, kas nebus gerai. Be to, mes norime, kad tam tikrą vaidmenį atliktų rinka. Taigi, kiekviena įmonė, kiekviena pramonės ir verslo rušis yra skirtinga ir paramą reikia skirti tikslingai, beje, atidžiai stebėti. Parama turi pasiekti tas sritis, kurios turi šansų atsigauti, persitvarkyti, kurios, e, kuriuose galima sukurti papildomos vertės pritaikant daugiau technologijų. Negalima iššvaistyti pinigų, sprendžiant problemas, kurių neįmanoma išspręsti. Reikia galvoti apie naujoves, apie naujas rinkas ir panašiai. Kiekvieną įmonę ir kiekvieną sektorių reikia labai kruopščiai išnagrinėti. O dėl antro klausimo, kurį pateikė ponas Karas. Manau, kad visa parama, kurią SIP e, mūsų Portugalijos konfederacija gali padaryti, yra sveikintina. Dėkoju visiems e, ir dabar suteiksiu tolesnius klausimus. Pirmiausia, ponė Perenč. O po to, kai išklausysime visų kitų frakcijų atstovų, vėl sugrįšime prie pradžios. Pervanš. Pervanš Berė. Pirmoji. Ačiū pirmininkė, noriu sugrįžti prie smulkos verslo. Manau, kad kolegos Otmarkaras klausimas yra labai svarbus mums, teisės aktų leidėjams čia. Jums galbūt taip pat ir čia užduočiau klausimą visiems trims prelegentams. Iki kokio lygio jūsų manimų mums reikalinga stiprinti šią priemonę europinių lygmenių, kad iš tikrųjų smulkiam vidutiniam verslui um, prieiga yra labai svarbi, kai nekalba apie mm, bendrą rinką. Kitas dalykas, kalbant apie iššūkius, su kuriais susiduria uh, mažos į, į vidutinės įmonės. Iš tikrųjų, kai sakome mažam, vidutinė, mažos vidutinės įmonės, tai uh, įtraukiam ir dažnai galvojame, kad mikro įmonės yra tarsi atskirai, tačiau iš tikrųjų e, mikro įmonės taip pat yra tarptų e, mažų vidutinių įmonių. Taigi, kaip e, sektorius sureagavo į krizę socialinį poveikį? Ir jeigu palygintumėm tą situaciją su stambiosiam įmonėm, kaip šis sektorius sugebėjo amortizuoti tą patirtą šoką. Taip, galima įsivaizduoti, kad mažos vidutinės įmonės stengiasi, stengiasi išlaikyti savo darbuotojus, nes, tarkim, buvo tokia rizika, kad jeigu um, Pavyzdžiui, darbuotojas buvo apmokytas tos įmonės ir jis tada turi palikti tą įmonę tokiu sunkmečiu, po to yra sudėtinga vėl tą darbuotoją susirasti. Taigi, kaip pavyko mažom vidutiniam įmonėm būtent sureaguoti, amortiz... sugerti visus tos šokus patirtus per krizę. Kam šis klausimas? Pirmas visiems trims prelegentams, antras, na, nežinau, parinkit jūs kam. Coferati. Grazie. Una minuta. La domanda è rivolta... <laughs> Labai ačiū. Mano klausimas skirtas poniai, ponui Saraivai ir ponui Brauner Helm. Atsiprašau, bet pavardžių teisingai ištarti nemoku, sako kalbėtojas. Taigi klausimas. Aš iš šalies, kurioje tradiciškai mažos įmonės buvo industrinės sistemos lankstumo dalis. Kai e, ūkis šiek tiek smuko, e, mažesnės įmonės nukentėjo stambiųjų sąskaitą. Šį kartą matėme, kad mažesnės įmonės patyrė žalą šiek tiek vėliau, bet nuostoliai buvo labai rimti. Taigi čia, manau, galima būtų žvelgti pirmąjį skirtumą tarp tų mažų įmonių, kurios yra gamybos pramonėje ir tų įmonių, kurios sukuria papildomą vertę aukštesnių lygių. Ir jos nukentėjo ne tiek pat, kiek pirmosios dėl galimybių gauti kreditą, ką jūs jau pirmiausia paminėjote. Be to, kad jos palaiko tam tikrus ypatingus santykius su vyriausybėmis, ar jūsų nuomonė būtų naudinga sukurti tam tikras sąsajas, tam tikrus ryšius tarptų mažų įmonių, kurios veikia toje pačioje zonoje. Pavyzdžiui, e, jos palaiko ryšius su administracija arba galbūt jos kartu galėtų paskatinti administraciją sukurti politiką, kuris skatintų jų augimą. Ar būtų naudinga kurti tokių bendrovų tinklus arba skatinti jas pačias tai daryti, kad būtų sukaupta tam tikra kritinė masė žinių ir kitų svarbių elementų? Pone Novak. Euh, Gal aš pradėsiu nuo pirmo klausimo ir e, labai tvirtai atsakysiu taip. Manau, kad krizės atveju e, svarbiausia yra sukurti tam tikrus tinklus, kurie leistų sustiprinti mažas vidutinės įmonės ir mažų vidutinių įmonių lygmenių tai labai akivaizdu, taip pat labai akivaizdu žiūrint į tuos pažeidžiamus visuomenės sluoksnius, kuriuos mes tengiamės apsaugoti. Ir tuo tikslu mes kūrėme tam tikrą sistemą, kuri leistų mokslo tyrimų darbą apjungti pagal labai paprastus įmonių modelius, jungiant į asociacijas, į tinklus, kad po to būtų galima pasidaryti tuo. Aš manau, kad tai yra geras momentas prisiminti XIX amžiaus kooperatyvų veiklą, kooperavimosi veiklą. Ir toliau atsakant į ponios Berės klausimą dėl smulkaus verslo akto. akivaizdu, kad labai svarbu yra pagerinti prieigą mažomintinėm įmonėm prie mm, viešojo sektoriaus užsakymų. Ir aišku, kad mm, stambiosioms įmonėms netokį poveikį padarė krizi, galbūt mažos įmonės galbūt nepatyrė tokio poveikio, galbūt um, netiek buvo priverstos perkelti savo veiklą į kitas valstybės ir panašiai. Aš neturiu statistikos, negaliu atsakyti jums labai tiksliai iš įklausimą, tačiau aš manau, kad uh, būtent kalbant apie mikro įmonės ir stamb, jau tada stambiau apie mažas ir vidutinės įmonės, tai būtent jos yra labai svarbus tas mm, įmonių piramidės pagrindas ir mm, aišku, kad tos, kas, kas viršuje, jos daugiau veikia tarptautinių mastų, todėl joms ta krizė padarė gal didesnį poveikį. Rapid, eh pergunta que colocou eh, o Sr. Cofferati depois praticamente respondeu. Buvo užduotas klausimas ir praktiškai jį buvo atsakyta. Mažos ir er, vidutinės įmonės e šiuo metu negali priimti neseniai darbo netekusių žmonių dėl to, kad e, jos susiduria pačios su dideliais finansiniais sunkumais, kaip tarp kitko ir didžiosios įmonės. Todėl didžiosios įmonės ypatingai nekuria naujų darbo vietų, o veikiau didina bedarbių skaičių. tiek atsakymų būtų pono konferatį klausimo dėl partnerystės, tai manau, kad vienintelė galimybė yra stiprinti viešo ir privataus sektoriaus partnerystę Portugalijoje. Mes e, vykdome panašaus pobūdžio projektus, kuomet e, atskiri sektoriai rinkoje vienas kitą bando papildyti turėtume pabandyti tokį modelį pradėti taikyti didesniam sektorių skaičiui. Pavyzdžiui, įmonė, kuri specializuojasi tik tai e, santechnikos įrenginių uh, montavimo arba gamybos srityje taip pat e, turėtų siūlyti ir platesnį paslaugų arba prekių spektrą, pavyzdžiui, ir vonios plyteles, arba bendradarbiauti su kitomis įmonėmis, kurios šioje srityje veikia. Tik tokiu būdu mes išspręsime šias problemas. Kaip jau buvo anksčiau pasakyta, sektorių bendradarbiavimas yra svarbus. Darbo rinkų politika galėtų būti tas kritinis. Uh, svarbus e, įrankis arba priemonė, kuri padėtų užtikrinti ekonomikos tolesnį gyvavimą ir darbo vietų išlaikymą. Aišku, skirtumai tarp valstybių narių yra didžiuliai, reiktų pasimokyti iš geriausios patirties. Bendradarbiavimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Mažos e, įmonės, mikro subjektai privalo būti išgirsti kažkokiais tai būdais, to, todėl reikia sukurti tam tikras regioninės normas. Puikiai žinome, kad ir institucinė sąranga valstybėse narėse, atskiruose regionuose verslumo lygis yra e, labai skirtingas. Taigi šie kriterijai yra labai svarbus ir krizės dažnai pasitarnauja tam, kad būtų sukurti arba pradėtų veikti nauji tinklai. Pirmininkas, ačiū, dar šeši klausimai liko. Padalinsime juos į dvi grupės, nenorėčiau atimti laiko iš antrosios mūsų diskusijų dalies, taigi užduokite po vieną klausimą kiekvienam prelegentui, prašau. Aš pamėginsiu, tačiau man nepavyks. Todėl, kad bendro pobūdžio klausimą turiu. Ne visi yra patenkinti globalizacija ir um, pasaulinė rinka davose Prancūzijos prezidento pasisakymas tą patvirtina. Manau, kad globalizacija ir globalinė pasaulinė rinka kelia grėsmę Europos mažos, mažoms vidutinėms įmonėms. Buvo kalbama apie lankščią darbo rinką ir e, e, tas e, greito prieimimo ir atleidimo iš darbo modelis yra amerikietiškas, jis iš tikrųjų netinkamas Europai. Ką Jūs manėte? ką turėjote omenyje apie tai kalbėdamas. Pono Graun, Braun Jelmui užduodamas šis klausimas. Ir e, Keis Vimba dabar klaus. Ačiū pirmininkė. Velse 90 e, procentų darbo vietų sukuria mažos vidutinės įmonės, tačiau e, atrodo, kad mūsų mažos vidutinės įmonės geriau susidaroja su krize nei didžiosios įmonės. Ir vis tik tai e, joms yra labai sudėtinga gauti paskolas, ypatingai kūrint naujas įmonės ir kaip e, kalbėjo prancūzijos atstovės, startinio kapitalo praktiškai jos nesurinka. Ir kadangi aš su ekonomikos komitetu narė, tai daug įmonių ateina e, pas mane ir skundžiasi, kad yra atmetami jų paskolų prašymai. Taigi, e, kokiu priemoniu mes turėtume imtis, kad mažoms įmonėms e, būtų galima lengviau gauti paskolas, galbūt per kokius nors specialius fondus, įvairias finansinės iniciatyvas, bendra finansavimo iš struktūrinių fondų arba e, įvairias kitas priemonės, kurios būtų naudingos krizės laikotarpiu. Pone Novak, šis klausimas buvo adresuotas ir trečiasis kolega Karensas dabar užduos klausimą, prašau. Ačiū labai. Pasistengsiu trumpai klausti, visi politikai taip žada. Klausimas skiriu ponai Saraivai, adresuoju tiksliau. Minėjote situaciją situacija Portugalijoje ir Latvijoje mažos vietinės įmonės taip pat susiduria su nepakankamu finansiniu srautu problema, kuomet jų sąskaitos nėra laiku apmokamos, tuo tarpu mokesčių inspekcijos ir e, kitos mokesčių tarnybos reikalauja įmonių sumokėti mokesčius už dar negautą pelną, taigi čia toks užburtas ratas gaunasi. Ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad šią problemą būtų galima spręsti europinių lygmenių, ar reiktų ieškoti jos sprendimo būdą skiriose valstybėse? Ponas e, Braunhelm. Globalizacija šiek tiek prisojo Aš nemanau, kad taip ir aš įsitikinęs, kad ji labai greitai įgaus ankstesnį tempą ir tai atsitiks gana greitai. Ar tai kelia grėsmę mažoms ir vidinėms įmonėms? Aš sakyčiau ne. Priešingai, tai atveria labai daug galimybių. Tačiau ar tos galimybės gali virsti sėkmingomis verslo idėjomis, labai didelė dalimi priklauso nuo to, kaip mes suformuosime savo politiką. Greta tų politikos krypčių, kurias aš paminėjau. Mano nuomonė yra labai svarbu čia įtraukti mažas ir vidutinės įmonės, nes kitaip e, pradės aukti nedarbo lygis, o užimtumasgi yra kūriamas būtent mažos ir vidutinės įmonėse. Pone Novak, dėl to, e, kokiomis finansavimo priemonėmis galima palengvinti jų e, situaciją. Žinoma, galima rasti daug įvairiausių bendrovių uh, E, paremimo priemonių ir įvairiausių finansinių paslaugų. Bet aš sutikčiau su ponu Braunerhelm, e, kad labai svarbu užtikrinti e, kapitalą ir garantijas finansų paslaugų sektoriuje krizės metu. Aš sutinku, kad tą veiklą reikėtų plėtoti plačiau E, tai turėtų daryti ir Europos investicijų bankas, ir Europos plėtros vystimosi fondas. Aš atsakysiu į klausimą, kurį pateikė parlamentaras kaip bendra visoms valstybėms. Negalima klausti įmonių, kad jos pasakytų, ką jos turi. Ir jeigu prašome, kad kažkas dirbtų lėčiau, kad e, kažkas e, mokėjimus lėčiau vykdytų, tai negalima tikėtis, kad e, pradėjus lėčiau mokėti valstybėms, įmonės nebesugebės dirbti ir vėluos PVM. Kodėlgi bankai turėtų mokėti į bendrovės sąskaitą, vietoj to, kad tai darytų pati bendrovė. Kągi būtų galima padaryti? Būtų galima įtraukti daugiau e, grinųjų pinigų į sistemą. Tokiu būdu su bankais būtų galima sudaryti sandorius, kad e, jie perimtų PVM iš valstybės. Buvo pamirštas vienas svarbus dalykas, e, apie kurį kalbėjo ponas Šmitas. E, tai yra samdyti žmonės ir atleisti žmonės. FI and HI, Junktinė Amerikos valstybių sistema. Nemanau, kad ją būtų galima uh, imituoti, tačiau mes turime sukurti sistemą, kuri leistų restruktūrizuoti esamas, esamus įpročius. Tokiu būdu mes skatinsime bendrą finansinį klėstėjimą ir e, finansų srautus nukreipsime į sritis, kuriuose glūdi ateities perspektyvos. Vėlgi darbo rinkos institutai, perkvalifikavimas paskatos individualiems asmenims, e, viską tai yra susiję su mūsų kūrybiškumo galimybėmis. Alvarez, und dann. Pabaigai dvi socialistų kolegės užduos klausimus, ponė Alvarez ir ponė Gonzalės. Čia pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų pasisakymus. Siminėjo tą pačią problemą, sunkumus mažoms ir vietiems įmonėms gauti paskolas. Konkretų klausimą norėčiau užduoti poniai Novak. Noriu sužinoti, ar kalbant apie Europos investicijų banką yra e, numatytas tam tikras kompetencijų sričių peržiūrėjimas tam, kad mažos vietinės įmonės galėtų gauti daugiau paskolų iš Europos investicijų banko. Dėl e, paskolų prieinamumo noriu paklausti, Aš manau, kad jeigu mažos įmonės gali pasiūlyti puikias idėjas, tai tuomet e, jos gauna finansavimą savo idėjoms, nes visos valstybės narės yra įsteigusios e, inovacijų fondus, tačiau labai dažnai mažos įmonės iš tikrųjų neturi priemonių tam, kad e, galėtų uh, išgyventi krizės laikotarpiu. Gerai veikiančios mažos įmonės e, žlunga, bankrutuoja, nes nesilaiko perinamą laikotarpiu. Ar jūs manote, kad e, teisingas yra toks teiginys? Dėl ES strategijos iki 20 metų, kokias priemonės ši strategija turėtų numatyti tam, kad Europa iš tikrųjų taptų mažų vidutinių įmonių rojumi? Kam adresuotas klausimas, klausė pirmininkas. Uh, <clears throat> tam, kas gali geriausiai atsakyti. Pone Novak, prašau jums žodis. Euh, tout... Negaliu vertinti visos mm, EIB akreditavimo politikos. Tik aš galvoju, kad krizės laikotarpiu labai svarbu yra plėtoti visas galimas finansinių paslaugų formas skirtas mažom vidutinėm įmonėm ir tarp jų ir mikro įmonėms. Ir čia tos rytį tikrai dar nemažai ką reikia padaryti. Gal galite pamėginti atsakyti paskutinį kolegą? That... Aš manau, kad jūs iškėlėt labai svarbų klausimą. Švedijoje trečdalis mažų įmonių sumažina išlaidas mokslo tyrimui, tyrimams ir technologijų plėtrai, ypač plėtros veiklai įmonėmis, įmonėse. Aišku, juk tai labai svarbu jų um, konkurencingumo ateityje, taigi tai labai sudėtinga problema. Mažos įmonės. Uh, kurios sutelkia dėmesį į mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą, kurios galvoja apie savo ateities sėkmę ir toliau žengia augimo keliu ir panašu, kad būtent tos puikios idėjos, apie kurias jūs kalbėjote, ir gali būti siejamos su tokiamis įmonėmis. Kaip tokius dalykus spręsti politikos priemonėmis labai sudėtinga, o kaip atskirti, kurios idėjos geros, kurios blogos įvairūs investuotojai skirtingai vertina skirtingas idėjas. Ir čia gal tikrai reikėtų įvairiausių sluoksnių investuotojų, įvairiausių sektorių investuotojų, ne vien tik tai gal reikėtų galvoti apie valstybinius investuotojus. Ir manau, kad šitos rytyje Europoje tikrai mes galėtumėm daug ką padaryti. Ačiū labai. Visų mūsų vardu dėkoju trims pranešėjams, ekspertams e, už jų pasisakymus, atsakymus į klausimus. Pradedame antrąją mūsų diskusijos dalį ir dabar dar kartą dėkojame pirmiesiams trims pranešėjams. So, liebe Kollegen, wir machen weiter und setzen fort mit dem zweiten. Mėly kolegos, tęskime mūsų seminarą, pradėkime antrąją dalį, kurioje diskutuosime apie tai, kokius politinius sprendimus reiktų priimti tam, kad įspręstume per pirmąją dalį aptartas problemas. Noriu pristatyti jumis, jums tris ekspertus, jų gyvenimo prašymai taip pat yra išspausdinti. Džiaugiamės taip pat turėdami mūsų tarpe vėl moteriškos lyties atstovę ir šiandien jau jinai yra antra, dėl to džiaugiamės dar labiau. Taigi pristatau Reinhilde Fögelers, ji yra Liovino universiteto profesorė ir taip pat e, Briugelio e, vyresnioji mokslinė bendradarbė ir ponas Gerhardas Humeris yra atsakingas už ekonominę ir socialinę politiką. Ir taip pat e, Jorgos e, Jonidis, jis yra Kembridžo universiteto politikos ir tarptautinių mokslo studijų vizituojantis dėstytojas. Džiaugiuosi, kad pas mus atvykote. Pirmas teiksiu žodį profesoriai. Next slide. Uh... Ačiū, kad mane pakvietėt. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kokios mažos rytinės įmonės yra labai svarbios po krizinių laikotarpių, augimo laikotarpių, ypač e, vienos mm, mažų vidutinių įmonių grupės, tai yra inova, novatoriškų įmonių e, grupės svarba, kokia yra ekonomikos augimo užtikrinant norėčiau įtin akcentuoti, kad e, ypač ES yra tam tikras struktūrinis e, trūkumas, kad mažos vidinės įmonės nevaidina to mm, e, novatoriško vaidmens, kuris užtikrintų augimą sustiprintų augimo tendencijas ir čia valstybė galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Dabar, kodėl mažos atinės įmonės yra tokios svarbios o, po krizinėm augimo laikotarpį? Jeigu pažiūrėtumėm augimas, iš kur yra, ateina iš naujų įmonių, iš sėkmingiausių įmonių augimo ir iš mažiau efektyviai veikiančių įmonių, mokslo tyrimai rodo, kad ypač kai na kalba apie tą lūžio tašką, įėjimo ir išėjimo tašką, tai yra labai svarbu ir taip pat eksponent. E, augimo taip pat yra didelė svarba ir, ir smulkaus vidutinio verslo vaidinamas vaidmuo yra labai svarbus būtent to lūžio taškų, ties lūžio taškų. Ir kai eina kalba apie augimo stiprinimą į vaidmenį, tai yra labai svarbu sėtina su novatoriškomis tendencijomis. Taigi šiame procese jaunos novatoriškos įmonės yra labai svarbios ES. Jeigu yra kažkokių tai svarbių kliūčių iš pasitraukimui, tai tas yra susiję galbūt su uh, Um, augimu ir tuo met mažiau būtų e, kūrimo, siejimo į rinką, ypač kai yra rizikos ir eksperimentiniai tipai firmų. Ypač jeigu kalbo, kalbėtumėm apie netiesioginį poveikį, tai tuomet smulkus vidutinis verslas dar yra svarbesnis, nes skatina no, novatorišką elgesį ir iš stambių įmonių pusės. Taigi, greta to, o, ką jos tiesiogiai sukuria mažos vidutinės įmonės, dar jos papildomai ir paskatina stambiasias įmonės prisidėti prie augimo stiprinimo. Tai tiesioginis ir netiesioginis vaidmuo labai svarbus. Ir jeigu smulkus vidutinis verslas negali vaidinti šio augimą stiprinančio vaidmens, tai tuomet aišku, kad um, po kriziniam augimo laikotarpiu tai labai turi neigiamą poveikį. Uh, pagal mokslinę literatūrą labai svarbu yra smulkiam vidutiniam verslui prieiga prie finansavimo. Čia kliūtis yra labai neigiamos mažom vidutinėms įmonėms, ypač jauniems, radikaliems, novatoriams, kuriems reikalinga papildoma, papildoma, papildomi užsatai, reputacija, ypač kai jų m, mm, veikla yra įtin rizikinga. Dabar, kai kalbame apie dabartinę krizę, aišku, kad jos poveikis yra labai neigiamas mažam, e, mažom vidutinėms įmonėms, ypač e, verslininkiškoms galimybėms. Tai yra labai svarbus verslo ciklo e, rodiklis, kuris rodo, kad būtent tai yra maždaug dviejų metų verslo ciklas ir tas verslininkiškumas leidžia paskatinti teigiamą augimo ciklą, ypač kai eina kalba apie novatoriškas įmonės įmonės, kuriuoms yra sunku gauti išorės finansavimą dėl to, kad jų veikla yra rizikinga, aišku, kad joms ypatingai, neigiam, ne, ypatingai neigiamą poveikį padaro finansinė krizė, ypač kai na, kalba apie bankrotus ir taip toliau. Ir aišku, kai kalbame apie jaunus radikalius novatus novatoriškos veiklos subjektus, aišku, kad jų rizikos ir bankrutavimo atitinkamai tikimybės didelės ir ta, visa tai dar prie to dar prisėda tai, kad yra sunku gauti kreditavimą, finansavimą. Aišku, kad tokioms jaunoms novatoriškoms įmonėms tai yra papildomas sunkumas. Dabar norėčiau kalbėti apie tai, kokios yra ypatingos problemos ES, kai eina kalba apie mažo vietinio verslo potencialą skatinti augimą po e, krizės. ES problema yra ne ta, kad mums trūksta mažų vidutinių įmonių. Man atrodo, mes turėjome pakankamai mm, pavyzdžių, e, informacijos, kad turime pakankamai tokių įmonių, bet svarbiausia, kad jos neturi pakankamai galimybių suvaidinti savo pilną vaidmenį. Čia aš labai trumpai kalbėsiu, nes neturiu galimybės visas detalės pristatyti, tačiau štai analizėje matome, kad būtent ES yra būtent to um, įsisteigimo ir pasitraukimo uh, momentas yra labai svarbus, ypač informacinių ryšių technologijų sritise, kitose jautriose sritise ir tokios uh, ypač jaunos, novatoriškos įmonės susiduria su ypatingai sunkumais. Čia kitoje skaidrėje platesnė yra informacija. Europos Sąjunga tikrai turime būtent uh, informacijos apie tai, kad labai sunku vaikų yra įsi, į, įs, įsisteigti ir yra pradėti veiklą ir štai turime priežasčių, visai lė priežasčių, kodėl yra sunku užtikrinti augimą, kodėl smulkus vidutinis verslas negali suvaidinti viso savo vaidmens, todėl kad yra daug įvairių kliūčių, susiskaldyčiai rinkai, įėjimo barjerai, dėl to, kad yra sudėtinga įsilieti į rinką, iš pasitraukti iš šios, ypač kuomet eina kalba apie didelės rizikos e, veiklą, yra labai sudėtingos darbo rinkos ir kitos teisinės nuostos. Ir dabar, jeigu pažvelgtumėm inovatoriškų, kas rytis. Aišku, kad viskas yra susijęs su tuo, kad pas mus yra novatariška sistema iš esmės mm, silpnesnė ir ta simbiotinė smulkos vidutinės verslo veikla yra atitinkamai to įtakota ir mm, mūsų mažos vidutinės įmonės negali suvaidinti viso savo vaidmens šioje sistemoje. Aišku, kad e, rizikos kapitalo rinkos yra labiau segmentuotos ES ir bendrai yra didesnė rinkos segmentacija ir be, teisės aktai, standartai yra papildomos kliūtis, yra taip pat ir sunku bendrai prieiti prie kreditų. Tai Tai matome, jog mažom vidutiniam įmonėm yra labai sudėtinga situacija, ypač mažom novatoriškoms įmonėms tai yra labai sudėtinga mm, situacija, o krizė, aišku, visos tos procesus dar labiau paaštrino. Todėl labai svarbu kalbėti apie valstybinio sektoriaus vaidmenį, ką būtų galima padaryti ir kaip. Labai svarbu pabrėžti, jog ši ekonominė analizė rodo, jog mm, dar nepakankamai turime informacijos apie tai, kas veikia, kas neveikia. Tačiau aš manau, kažką jau galime pasakyti dėl to, ką e, reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti. Taigi ateityje, aišku, reikėtų galvoti apie mm, e, e, rinkos apie problemas rinkoje, kuomet, kokioje situacijoje e, yra garantuotas žlugimas. Ir aišku, kai eina kalba apie politikos priemonės, labai, m, mm, aišku, patrauklu yra stengtis išsaugoti m, prastai veikiančias firmas, prastai veikiančiose sektoriuose, e, būtent todėl, kad yra kliūčių pasitraukti iš veiklos, tačiau nereikėtų to daryti. Kitas dalykas, ko negalima daryti, negalima taikyti protekcionizmo mažom vidutiniam įmonėm. Tai yra tik tai dar papildomos problemos sukūriamos problemos, bet to, jeigu yra kažkokia tai. Mm, konkret, konkrečios ribos yra sukūriamas su vidutinėm ir mažom įmonėm, tai irgi yra blogai. Ir jeigu yra taikomi taip pat ir ad hoc sprendimai um, mažo vidutinio verslo problemoms spręsti, kai tai neatspindi kaž, situacijas, kuomet rinka nebeveikia, tai irgi yra blogai. Dabar ką reiktų daryti? Visų pirma, reikia atkurti finansinės rinkas, nes aišku, kad prieiga prie finansavimo yra esmė. Reikia užtikrinti, kad e, finansinė rinka teiktų kreditus e, tvariomis sąlygomis, kad iš tikrųjų būtų įmanoma veikti tokiamis sąlygomis, bet aišku, ir prieš krizę tai buvo svarbu, bet dabar tai itin svarbu, kad reikalinga išanalizuoti ilgalaikius politinius ilgalaikį politikos priemonių poveikį. Labai svarbu galvoti apie e, novatorišką veiklą. Uh, Ir aišku, kad mažos vidutinės įmonės gali geriau veikti rinkoje, gali lengviau integruotis į rinkas, reikia reformuoti teisės aktus, negalima trukdyti naujoms įmonėms teiktis, reikia integruoti kapitalo rinkas, ypač rizikos kapitalo rinkas, reikia spręsti tą segmentacijos problemą, reikia gerinti IPR sistemą, reikia mažinti administracinę naštą ir tai yra labai svarbios rytis, kur reikia spręsti politikos struktūrinę struktūrinės problemas. Ir greta to dar, aišku, reikalinga tam tikra bendra politiko, bendras politikos požiūris, aišku, kad mes galbūt su tokiamis priemonėmis galvojame apie visas e, mažas vidutinės įmonės, tačiau reikia galvoti ir apie konkrečias mažas vidutinės įmonės, kurioms būtų skirta tam tikra politika, konkrečiai orientuota vienoms ar kitoms e, grupėms įmonių. Nes aišku, kad e, tokios įmonių grupės ar netgi pogrupiai turi skirtingų poreikių ir todėl politikos priemonės turi būti pritaikytos skirtingoms įmonių grupėms. Pavyzdžiui, mikrofinansavimo priemonės mikro įmonėms ir taip toliau, ar pavyzdžiui prieiga prie finansų finansavimo rinkų labai novatoriškoms mažoms įmonėms ir taip toliau. Tai reiškia, kad politika turi būti pritaikyta prie įmonių tipo. Ir pabaigai dabar, ką reiktų galvoti apie novatoriškas priemonės um, mažom novatoriškoms įmonėms. Aš sakiau, kad jos yra labai svarbios, užtikrinant augimo sustiprinamą į vaidmenį. Ir čia aš kalbėčiau būtent apie tokį pogrupį. Labai svarbus dalykas būtų, kad mm, tos jaunos novatoriškos įmonės turi e, bendrai įsitraukti į visą ekosistemą. Aišku, kad reikalinga bendra e, novato, e, no, inovacijų ir augimo politika. Ir be to, žinoma, be tokios bendrosios politikos reikia ir konkrečių politikos priemonių, kurios būtų skirtos konkrečiai um, spręsti tuos sunkumus, su kuriais susiduria mažos novatoriškos įmonės. Ir iš tikrųjų tokioms įmonėms finansavimas yra labai svarbus. E, tai reikalingos ir konkrečios priemonės, kurios spręstų finansavimo problemas būtent tokioms mažoms novatoriškoms firmoms, kad būtų galima tikrai paskatinti imtis rizinko, rizikos, e, paskatinti taikyti naujoves. Ir Bruegel e, mes parengėme e, labai konkrečius politikos pasiūlymus, kaip būtų galima padėti jaunoms novatoriškoms įmonėms. Taip pat dėl intelektinės nusavybės apsaugos, tai taip pat labai svarbu, kai eina kalba apie jaunas radikaliai novatoriškas įmonės, kad tokia sistema gerai veiktų, kad, būtų, kad jie galėtų galėtų užsitikrinti pelną iš savo novatoriškų projektų. Kita skaidrė, kaip aš jau kalbėjau, Štai čia yra konkrečiai kalbama apie tokių pasiūlymų detalės. Aš neturiu laiko plačiau jums papasakoti. Kita skaidrė būtų apie tai, kad pagrindinė augim, augimo politika yra įgyvendama valstybių narių lygmenių. Tačiau labai svarbu nepamiršti ir ES lygmens, nes bendra rinka yra labai svarbi tiek produkcijos, tiek finansų rinkos integracija yra labai svarbi. Valstybės pagalbos priemonės taip pat labai svarbios, galvojant apie apie subsidijas mažoms vidutinėms įmonėms. Aišku, kad mm, FP ir CIP finansavimas yra labai svarbus, kai galvojant apie skirtingus įmonių tipus. Svarbu nepamiršti rinkos ir politikos stebėsenos, kad galėtumėm įvertinti skirtingų politikos priemonių veikimą. Ačiū. Ja, Hüma. Ačiū labai, panas Jumeris dabar. Ačiū pirmininkė, taip pat ačiū štai, kad svarstote mažų vidutinių įmonių problemas krizės laikotarpiu. Aš norėčiau dabar perėti prie anglų kalbos, nes pasirašiau kalbėti angliškai. Ponas ir ponai, pano, kai, po to, kai išgirdau kolegas mm, apie įvairias mm, kampanijas kalbant, mm, kurios yra svarbios siekiant vėl atgaivinti Europos ekonomiką, turime turėti omenyje, kad e, mažos vidutinės įmonės e, ne tik užtikrina darbo vietas, e, jų kūrimą, tačiau dėgia taip pat ir naujoves. Visiems aišku, kad mažos vietinės įmonės nukentėjo smarkiai nuo krizės, ypatingai pramonės statybų sektorio ir tuo tarpu kitose ekonomikos sektoriuose šiuo metu taip pat. <clears throat> Ir e, turint omenyje, kad e, nedarbo įtaka vartojimui taip pat smarkiai nulems uh, mažų vietinių įmonių būklę 2010 metais. Norėčiau pakalbėti apie keletą sektorių, kurie susijęs su europinėmis politikos sritimis. Kolegos minėjo, kad dauguma tiesioginių priemonių, kurios yra taikomos mažų vietinių įmonių atžvilgių, yra taikomos e, regioninių arba nacionalinių lygmenių, tačiau E, taip pat Europos parlamento bei komisijos sprendimai labai svarbus yra mažų vidutinių įmonių e, raidai. Pirmoji sritis tai yra prieiga prie finansavimo ir e, kalbant apie šį klausimą, iš tikrųjų įmonės susiduria su dideliais sunkumais siekdamas finansavimo. Per pirmąjį etapą, kuomet bankai turėjo problemų e, perfinansuodami įmonių paskolas, e, buvo vienokia situacija, dabar bankai jau turi pakankamai kapitalo išteklių, tačiau nedidina paskolų teikimo apimčių. Mes matome, kad uh, rizikos įmokos mažėja iki 10-mečio lygio, tačiau vis tik tai didžiausia grėsmė susijusi su mažų vietinių įmonių finansavimu yra ta, kad yra baiminas, baiminamasi, jog atsigavus ekonomikai bankai ir toliau nenorės arba nesugebės finansuoti didesnės rizikos projektus. Tai yra visi projektai, kurie susijęs su naujovių dėgymu inovacijomis ir tokiems projektams jau neberandama tinkamo finansavimo. Taigi reiktų pagalvoti, kokių veiksmų reiktų imtis tam, kad būtų plėtojami mažų vidutinių įmonių finansavimo e, instrumentai, leidžiantis įgyveninti rizikingesnius projektus. Kalbam apie privataus kapitalo privačius investicinius fondus, kurie galėtų įsitraukti į tokių projektų finansavimą. Taigi, čia e, sitie reikia iškoti sprendimus, siekiant sėkmingai gyvendinti septintos mokslinio tyrimų pagrindos programos, pagrindų programos tikslus ir, ir kitų programų tikslus. Jaučiamas didžiulis poreikis stabilizuoti rinką, tai neturėtų būti daroma mažų vidutinių įmonių finansavimo sąskaita, tačiau e, e, galbūt reiktų mažiau finansuoti kitus sektorius. Valstybės, kuriuose šiuo metu veikia taupamųjų bankų arba e, korporacinių bankų sistemos, e, susiduria su mažesnėmis problemomis dėl e, smulkių vietinių įmonių finansavimo nei tos, kuriuose šios įmonės yra finansuojamos išskirtinai iš komercinių bankų lėšų. vėluojantis atsiskaitimai, apie juos jau buvo kalbėta, aš nekartosiu kolegų minčių. Kitas elementas, apie kurį norėjau tarti keletą žodžių, tai yra bendras ūkio gavinimo programos. Šiuo metu valstybės narės dvėjoja ir ne pradeda dar įgyvendinti atitinkamų išėjimo iš finansinės krizės strategijų. Tačiau įmonėms iš tikrųjų labai svarbu žinoti, kaip ši strategija veiks per artimiausius dviejus metus tam, kad galėtų tam pasiruošti. Valstybė e, iš tikrųjų mažoms ir tiems įmonėms sunku susitaikyti su tokia situacija, kuomet didžiosios įmonės gauna valstybės paramą tam, kad išsaugotų pasenusias struktūras Ir iš tikrųjų, kuo ilgiau bus finansuojamos pasenusios struktūros krizės metu, tuo mažesnė ūkio augimo tikimybė išliks ateityje, nes nebus remiamas privatus vartojimas viešasis sektorius, paskutinės rytis. ES strategija iki 20 metų, kuomet mes pirmą kartą susipažinome su komisijos pasiūlymu, buvome labai nustebę arba netgi šokiruoti dėl to, kad visame dokumente nėra minima kokybės ir e, regulia, reguliavimo gebėjimų problema. Iš tikrųjų, neegzistuojant rinkoje nepriklausomų priežos institucijų, stiprių priežos institucijų, kurios verstų įgyvendinti priimtus teisės aktus, tai visa sistema neveikia nei transporto, nei kitose sektoriuose. Kitas aspektas yra viešosios visuotinės svarbos paslaugos. Mokesčių mokėtojai ateityje ir e, mažos vietinės įmonės kartu su jų darbuotojais daugiausiai mokesčių sumoka Europos Sąjungoje. E, vis e, nenoriau susitaiko su tuo, kad, mokesčių, kad iš jų mokesčių surinkami pinigai yra panaudojami neefektyviai. Yra ES valstybių, kuriuose mokesčiai didesni nei kitose, tačiau gyventojai su to taikstosi, nes tų mokesčių panaudojimas yra žymiai veiksmingesnis. Nenoriu konkrečiai tų valstybių dabar įvardinti, žinote, ką turiu omenyje. Globalizacija, senstanti visuomenė ir e, krizė vis labiau apsunkins e, valstybės biudžetą, viešai sektorių. E, Ir e, visuomenė tikrai nesitaiksys tokia situacija, jeigu matys, kad pinigai yra panaudojami neefektyviai. Dar vienas aspektas tai yra pirmiausiai atsižvelgimas į mažų įmonių poreikius, pirmiausiai mąstymas apie paprastus dalykus, think small first principas. Kalbant apie konsultacija su mažomis vidutinėmis įmonėmis. Tai tokia strategija yra labai svarbi ir jos turi laikytis Europinės institucijos. Jos privalo parodyti, kad e, gerbė vadovaujasi šiuo principu įgyvendindamus savo politiką. Taigi tokia būtų e, trumpa santrauka. Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie kiekvieną iš mano minėtų e, sričių, tai e, e, skaidrės apačioje esančią nuorodą galite rasti platesnės apimties dokumentą. Pirmikas, ačiū ponui Hemeriui, dabar žodis suteikiamas ponui Jonidžiui. Φανταστείτε να έπρεπε να διαμορφώσετε μια πολιτική όσον αφορά την απασχόληση και να μην μπορούσατε... Aš, kalbant apie užimtumo politikos situacijos gerinimą, tai iš tikrųjų mes negalime prognozuoti, kiek darbo vietų bus sukurta po trijų metų. Tačiau mažos ir vidutinės įmonės gali nurodyti šiuo metu didžiausią e, problemą, tai yra tarpinių duomenų nebuvimą. Situacija skiriuose valstybėse yra skirtinga, kai kuriuose egzistuoja tokie statistiniai duomenys, kitose apskritai jokių duomenų nėra, tačiau bet kokiu atveju reiktų tuos duomenys kaip nors sukaupti tam, kad e, egzistuotų toks nuolatinis e, statistinis pagrindas, tam tikras duomenų, duomenų kaupimo vieta. Dėl mažų įmonių socialinės apsaugos daugumoje valstybių narių egzistuoja socialinės apsaugos sistemos, skirtos apsaugoti darbą praradusiems asmenims, tačiau ne visą laiką e, yra apsaugoti smulkių įmonių darbuotojai, pavyzdžiui, šeiminės įmonės, kuri pri, būna priversta nutraukti savo veiklą. Taigi aš noriu šiame kontekste tik pasakyti, kad e, ta e, kūrybingo gravimo koncepcija, kuri mums iš esmės e, ir primtina, nes po vienai sistemai sugriuvus galima kurti kitą, vis tik turėtų numatyti tam tikrą socialinės apsaugos, tam tikrą socialinio amortizavimo mechanizmą ir dauguma valstybių tas mechanizmas veikia nepakankamai ir e, todėl čia svarbus vaidmuo atitenka įmonių asociacijoms kurios ekonominių, organizacinių požiūrių imasi atitinkamos uh, nukentėjusių asmenų darbuotojų apsaugos, tačiau dažnai joms reikia ir valstybių pagalbos. Krizės laikotarpiu mažos įmonės turi galvoti ne tik apie savo konkurencingumą, tačiau turi nepamiršti taip pat ir solidarumo dalykų. Ekonomikoje, ekonominė struktūra, kurie veikia daug mažų įmonių, krizė joms savame suprantama atsiliepia ir daro poveikį todėl jau galima e, atlikti tam tikras prognozes ir e, išskirti atskiras e, problemas. Viena iš jų tai yra prieiga prie finansinių išteklių. <clears throat> Buvo minėta prieš kurį laiką atlikta mokslinė studija dėl krizės poveikio mažoms įmonėms. Jos patiria dvigubą šoką. Pirmiausiai negauna pakankamai finansavimo, o antras poveikis yra tai, kad mažėja jų gaminių paklausa. Vis tik tai paklausos mažėjimas buvo didžiausia įmonių problema dar prieš prasidedant krizai 2007 gegužį Eurobarometras atliko atitinkamą tyrimą, apklausė 17 tūkstančių įmonių iš visos Europos ir šios apklausos uh, rezultatai parodė, kad finansavimo trūkumas buvo tik tai šešta pagal dydį problema. Svarbiausia problema, kurią nurodė 46 procentai įmonių, tai buvo sumažėjusi vartotojų perkamoji gale. Kitas svarbus paužymis, kalbant apie įmonės, kurios įdarbina daugiau nei 250 darbuotojų, tai joms e, vartotojų perkamoji gale atsiliepia mažiau išvada, kuo mažesnė įmonė, tuo ribotesnės jos gaminių realizavimo rinkoje galimybės. Pabaigai norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad mes turime dar kartą išanalizuoti svarbiausius mūsų ekonominės politikos požymius. Europos parlamentas pastaruoju metu visą laiką pabrėžė, kad ekonominė ir pinigų politika turėtų būti peržiūrėta, ji neturėtų būti skirta vien tik tai infliacijos žabojimui. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad nedarbas šiuo metu e, siekia 10 procentų Europos Sąjungoje, todėl e, jis atsilieps e, ir visoms kitoms sritims. Politika, kurią aš siūlau, e, numato tam tikras konkrečias priemonės. Būtų gerai dabar pagalvoti apie Europos, e, europinės obligacijas tam, kad būtų galima palaikyti, e, paremti ekonomiškai mažas vidutinės įmonės. Taip pat matyti tam tikrą biudžetinę paramą. Pirmkas, ačiū referentams. Dabar klausimų atsakymų raundas ir pirmiausiai suteiksime žodį konservatorių atstovams, o pirmasis klaus Opmaras, o paskui kolega Berncen. Ačiū. Iš tikrųjų, džiaugčiausi pirmiausia pirmininkė, jeigu mūsų frakciją pavadintumėte krikščionių demokratų frakciją. E, nes aš e, atstovauju tam frakcijos sparnui. Na, o dabar prie klausimų pereikime. Pirmąjį klausimą noriu užduoti štai kokį. Kokį potencialą išvelgėte paslaugų teikimo e, galimybių panaudojimui? ES mastu, ar pakanka paslaugų direktyvos nuostatų, e, kokiu trūkumu išvelgtumėte ir ar yra pakankamai gyvendinama. Antrasis klausimas, visi kalbame apie inovacijas. <clears throat> Kaip jūs, ponė e, Humeri, vertinate įmonių novatoriškumą, ar mums nereikėtų sukurti tam tikros įmonių novatoriškumo vertinimo sistemos ES. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kokie pagrindiniai kriterijai, kokios e, gairės finansavimo, investicijų ir administravimo supaprastinimo bei užimtumo skatinimo sritise kokios pagrindinės gairės, kokie pagrindiniai kriterijai turėtų būti taikomi, pagal kuriuos mes galėtume e, vertinti dabartinę situaciją. Ar mums nereiktų atitinkamo dokumentų paketo, kuris reglamentuotų bankų veiklą bei mažų ir vidutinių įmonių paramos galimybės atskiriant uh, valstybinio sektoriaus paramą nuo privataus sektoriaus. Tokie būtų klausimai, kuriuos adresuočiau visiems trims komentarams. Pirmininkas siūlo pirmą klausimą atsakyti Gerhardui Hemeriui. E, klausimas dėl inovacijų turėtų būti adresuotas poniai Fogelers. O trečiasis klausimas mūsų jaunam kolegai iš Kembridžo. Na, o ketvirtą klausimą prelegentai susitars, kas atsakys. Taigi pradėkime. Paslaugų direktyva turėtų būti perkelta iki šių metų pabaigos. Žinome, kad ne visos valstybės narės yra pakankamai pažengusios. Būtų labai sunku pasakyti e, apie šios. E, direktyvos veiksmingumą, kadangi dar neturime gavę pakankamai informacijos ir patirties sukaupę. Ankstesnių diskusijų metu mes jau girdėjome, kad remiantis nacionaliniu požiūriu paslaugų teikimo laisvė yra traktuojama kaip tam tikra grėsmė iš kaimininių valstybių pusės ir e, panašiai. Ir čia ne globalizacijos kontekste kalbam, tačiau e, atsižvelgiant į ES vidaus kontekstą. E, kalbama daug apie tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus ir panašiai. Šiuo metu dar nedryščiau vertinti, nes reikia palaukti trejus metus, kol bus sukaupta pakankamai informacijos ir patirties ir tuomet galėsime vertinti dėl inovacijų klausimas. So, indeed, innovation... Taigi taip, kaip išmatuoti inovacijas? Labai svarbu suprasti, kad inovacijos yra skirtingos. Ir svarbu, kad kolegos tai suprastų. Ir Yra radikalesnių inovacijų, kurias priima jaunos, naujos kompanijos, tačiau yra ir kitokių ir aš sutinku su kolegomis, kurie tai minėjo. Taip pat yra labai daug naujovių, kurios yra kur kas mažiau drastiškos, bet jos yra labai svarbios tam, kad būtų užtikrinta e, geresnė ateitis. Tačiau tai yra kitokios inovacijos ir jas reikia išmatuoti. Manau, kad reikia nustatyti tam tikrus standartus naujovių pobūdžių įvertinti. Taip pat reikėtų uh, atskirti skirtingus naujovių e, porušius ir žiūrėti, kaip jie tarpusavėje sąveikauja. Labai svarbu, kad būtų nustatyti e, kategorizavimo kriterijai ES lygiu. Ypač, kai kalbam apie tam tikras labai aštres inovacijas, kurios labai retai kada iškyla, tačiau labai svarbu, kad ES lygių būtų galima juos išmatuoti. dėl e, idėjų politikos, kas pasiteisina, kas nepasiteisina. Įžanginėje ataskaitoje, kurią aš jums rengiu, bandysiu, ar tokio pristatymo ataskaitoje, aš jums pabandysiu pristatyti anksčiau padarytas išvadas, tačiau kol kas dabartinės priemonės nėra pakankamai išsamei įvertintos. Galėtume pateikti nemažai pavyzdžių, kurie yra jau įvertinti ir iš jų galima padaryti išvadas, kas pasiteisina, kas ne. Tačiau e, politikos e, diferencijavimas yra labai svarbus, kad išskirtume aiškius tikslus ir išspręstume problemas, kurios e, iš tikrųjų trukdo bendrovėms deramai pasinaudoti finansavimo priemonėmis. Ar norit ką nors pridurti, kolega? Κάμε τα ζητήματα της διοικητικής απλούστευσης, νομίζω ότι η πιο ε, ολοκληρωμένη, εξαιρετικά σημαντική μάλλον πρόταση είναι η ανάπτυξη one-stop shops για τον radikaliausi pasiūlymai būtų, pavyzdžiui, vieningo langelio sistema įmonėms. Patirtis rodo, kad kai įmanoma mm, sugrupuoti įvairias paslaugas, įvairias sritis, ta, kai na, kalba apie biurokratiją, su kuria turi susidurti įmonė, įmonės, tai aišku, kad našta įmonėms labai sumažėja. Akivaizdu, kad mm, skirtingose ES valstybės narėse situacija yra skirtinga, tačiau aš manau, kad bendra kryptis turėtų būti tokia - pasistengti padėti mažom ir vidutinėm įmonėm kad jos galėtų uh, gauti geresnę prieigą prie kapitalo, nes kitaip tuo kapitalu jos negali apsirūpinti. Pavyzdžiui, 50 procentų įmonių Graikijoje tam, kad galėtų investuoti, e, neskolinasi iš banko, o stengiasi susirasti lėšų šašur kitur, pavyzdžiui, nuosavas lėšas naudoja. Uh, Taigi, tos priemonės, kurios leistų padėti mažom vidutinėm įmonėm mobilizuoti kapitalą, tai ir būtų mokesčių lengvatos ir taip toliau, visą tai būtų labai naudinga. Benson. Benson, eh, sorry. Ponas Bensonas. Ačiū pirmininkė. E, per pirmąją mūsų klausimo dalį girdėjome, kokio poveikio krizė turėjo mažoms ir vidutinėms įmonėms ES. Ir dabar mes klausime, ką būtų galima padaryti e, joms padedant. Ir apie tai kalbėjo visi trys pranešėjai šiandien. Viskas yra savaime suprantama. Finansavimas yra labai rimta problema visoms mūsų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Iš dalies finansavimasgi yra susijęs su tuo, kai jos gauna pinigus parduodamos e, savo produktą ar paslaugas. Tai yra reguliuojama nacionaliniu lygiu. O ką mes, kaip Europos parlamento politikai, galim padaryti? Mes neturim laiko, e, kad e, spręstume vėluojančių mokėjimų problemas. Tada mes galime tik kelti reikalavimą, kad būtų mokama laiku. Bet tai būtų labai sudėtinga, aš manau. Tai būtų labai sunkus apribojimas daugeliui bendroviui, palaikant skirtingus tarpusavio ryšius. Griežtesnės taisyklės turėtų būti taikomos valstybės paramai, įskaitant ir e, tuos atvejus, kai yra remios skirtingos mažos įmonės. E, mes girdėjome profesorius kalbant apie tai, bet užtikrinkime, kad taisyklės turi būti taikomos absoliučiai visoms bendrovėms, nepriklausomai nuo dydžio. Pervanš. Ta, ką pasakė Panas Jandis yra labai svarbu, ypač dėl mm, pirmininkaujančios Ispanijos iniciatyvų mm, pradėti diskusijas dėl na, šiuo metu Ispanijoje, bet galbūt ir europinių lygmenių kažkas tai bus. Aš manau, kad reikėtų plėtoti tą iniciatyvą. Tai yra pamanyti pasiaiškinti, kaip individualus verslininkas, maža vidutinė įmonė, pavyzdžiui, susidūrus su bankroto situacija, galėtų būtent e, su tą sudėtingą situaciją kažkaip susidoroti savo, savai, savomis lėšomis. Galbūt iš tikrųjų čia pamastymai būtų um, naudingi šio klausimu. Antras dalykas, visi sutinka, kad e, svarbiausia kad būtų mažos įmonės, kurios imtųsi rizikos, kurios būtų novatoriškos ir taip toliau, tai labai svarbu ai, mūsų ateičiai. Tačiau labai svarbu ateičiai yra pagerinti mokymų bazę. Ir labai dažnai, kai kalbame su mažomis vidutinėmis įmonėmis, jos sako, tai gerai, o jūs e, taikote tam tikrus mokymo reikalavimus mums, bet tai jeigu mes turim tik tai tris samdomus darbuotojus, tai kaip mes galim jūsų reikalavimus į, į, įvykdyti. Galbūt iš tikrųjų tai, e, ką prieš tai mes girdėjome apie ADI, tą tinklą galbūt būtų galima tikrai apjungti tokias iniciatyvas ir kad mažos vidinės įmonės galėtų tuo pasinaudoti ir kad tai galėtų būti kažkoks ilgalaikis toks procesas, integruojant daug ką. Dabar dėl finansavimo. Jūs kalbėjote apie tai, ką reikėtų mm, koreguoti. Aš prisimenu tas um, diskusijas dėl, antro, dėl Bazelio 2. Reikėjo viešai paaiškinti tuos kriterijus, kurie taikomi mažomintinėm įmonėm. Ir aš visuomet galvau, kad tai kenkia diskusijų kokybei tarp e, banko ir e, MVI. Ir jūs galvojate, kad tai būtų galima pagerinti kažkaip tą situaciją, kad MVI mm, galėtų lengviau prieiti prie finansavimo, ypač pagal bazelį 2, ką reikėtų padaryti, kas būtų toks minimumas esmė, ką būtina būtų padaryti. Pone Fulgelers. Taip. Gerai klausimai, pabandysiu atsakyti abu kartu. Svarbiausia, aš norėjau pasakyti, kad reikia suteikti visas reikalingas priemonės - finansavimą, mokymą, tinklus. Tačiau reikia diferencijuoti mažas ir vidutinės įmonės. Akivaizdu, kad kai kurioms mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia skirtingų finansavimo ar mokymo e, galimybių. Ir mano kolega, manau, apie tai kalbės. Kolega papasakos, ko reikia vidutiniai e, MVI. Naujos inovatoriškos kompanijos turi naujų augimo galimybių, tačiau jų poreikiai finansavimui ir mokymui yra kitokie. Ir kuriant bet kokią politiką, reikia e, stengtis panaikinti tuos barjerus, bet būtinas išvelgti į diferencijavimą. Ypač, kai kalbam apie finansavimą. Čia e, labai skirtingi yra įmonių poreikiai finansų kreditų ar rizikos ir kapitalo požiūrių. Tada galima klausti, buvo patiktas klausimas, ką būtų galima padaryti ES lygių. Kolega kalbėjo apie bankų paskolas. Mažoms, jaunoms, inovatoriškoms įmonėms yra labai svarbu turėti tvarę e, rizikos kapitalo rinką. E, pirmajame labai rizikingame projekto etape reikia užtikrinti finansavimą. Todėl ES būtina sukurti tam tikrą e, paramos skalę, kurią būtų labai sunku sukurti nacionaliniu lygiu. Būtina tų veiksmų imtis Europos lygiu. Yes. Pirmiausia, dėl mokėjimų. Taip, Labai svarbu įvertinti, kokius mokėjimus, pažiūrėjau, vyriausybės turi daryti mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes jų padėtis rinkoje e, la, didelių klientų, klientų atžvilgių labai didelėme dalimi priklauso nuo to, kaip jas rems e, vyriausybės. Taryboje buvo kalbama apie mokėjimus iš viešojo sektoriaus. Aš čia nebūčiau labai optimistas. Nemanau, kad diskusijos galutinis rezultatas bus mums naudingas. Bet to mus nelabai tenkina tai, kad uh, ne vienas kad niekas nekalbėjo apie individualias ir mažas įmonės. Ir e, apie tai, kaip jos mokesčius moka. Dėl mokymo Dėl švietimo aš suprantu, kad mažų ir vidutinių įmonių padėtis yra ypatinga. E, jų galimybės nuolat mokytis yra kur kas sudėtingesnės. Mažos įmonės negali siuntinėti savo darbuotojų savaitėms mokytis. Be to tai labai brangiai kainuoja tuo pat metu atlyginimus neretai reikia didesnius mokėti, nes tokį išmokytą žmogų, gerai kvalifikuotą žmogų konkurentas gali perimti. Todėl mažoms įmonėms yra geriausia e, dalyvauti bendrose regionų ar zonų mokymo programuose. Reikia skurti tam tikrus mokymo tinklus, kuriuos gali organizuoti socialiniai partneriai ar e, įmonių įvairiausios konfederacijos. Dar vienas klausimas dėl finansavimo tai, ką jūs e, čia siūlote, būtų susijęs tam tikro įpareigojimu bankams, kad jie suteiktų paskolas. Bet bankininkaigi turi turėti galimybę pasirinkti, ar priimti klientą ar nepriimti. Tai yra bankų požiūris. Ir kyla klausimas, kodėlgi mes ES tiek daug priklausom nuo ilgalaikio finansavimo Prancūzijoje, Vokietijoje ir Austrijoje. Todėl, kad nacionalinės mokesčių sistemos priverčia įmonės E, siekti ilgalaikių kreditų šiuo metu savo veiklai finansuoti. Jeigu norite pakeisti mažų ir vidutinių įmonių finansų struktūrą, mes turime aptarti nacionalinių mokesčių sistemas, kitaip mes nieko nepasieksim. Įdomu skolio, kad me kalisane προηγούμενοι για τα κυριότερα ζητήματα. Υπάρχει ένα... Trumpą pastabą norėčiau išsakyti, kuriant įmonių tinklus susidurėme su nemažai problemų, nes įmonės dažnai baiminasi bendradarbiauti tarpusavėje. Todėl mokslinio tyrimų centrai, inovacijų dėgymo centrai čia galėtų vaidinti svarbu vaidmenį, jos galėtų būti tie tarpininkai, kurie padėtų įmonėms, pavyzdžiui, parengti verslo planus ir panašiai. Ir padėtų kurti tokius bendradarbiavimo tinklus įvairiomis kryptimis. Aišku, įmonės turi pačios priimti sprendimus, tačiau tikimės, kad jos pasirinks tokį kelią. Pirmininkas baigėsi mūsų klausimų atsakymų raundai, dar liko du klausimai. Ane Jensen pirmai užduos. Prašau trumpai. Ačiū. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti į diskusiją. Ir prie to, ką sakė ponas Humeris ir apie ką kalbėjo ponė Berės. Tai yra kapitalo reikalavimai ir bankų reglamentavimas. Ir kokį poveikį tai gali turėti mažoms bei vidutinėms įmonėms. Nesgi pasaulis suformuotas taip, kad kai banko balansas sumažėjo, mes būtent to dabar prašome, padaryti, kad bankas sumažintų savo balansą, tai ar tada tampa lengviau dirbti ir ar gali jos tada geriau e, remti stambes įmonės. Tame pasiūlyme, kuris jau yra patengtas ir kurį mes bandome stebėti, ka siekiama, kad būtų pasiekti pageidaujami rezultatai. Tas pasiūlymas, manau, buvo įkvėptas, įkvėptas Obamos ir jis leis kištis į bankų darbą. Ar tai reiškia, kad tai turės žalos mazoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms? Galiausiai norėčiau, kad visi kalbėtojai šitą pasakytų dėl rizikos kapitalo. Apie tai jau kalbėjome. mažų ir vidutinių įmonių kapitalo struktūra, euroobligacijos ir panašiai. Ką ES čia galėtų padaryti? Jūs kalbėjote pagrindų mokslinio tyrimų programą, apie SIC programą. Ar Europos investicijų bankas turėtų įsitraukti tokių, finans, e, tokių programų gyvenimą? Ar to yra siekiama? Eh. Hey. Of... Ačiū. Aš visuomet skubu iš anksto pasisakyti. Kai sakome apie tam tikro tinklo remti mažoms ir vidutinėms įmonėms kūrimą, ar jūs nemanote, kad ES turėtų bendresnį paveikslą susikurti, bend, holistiškiau vertinti šią problemą, kad sukurtų tam tikrą verslo klasterių mažoms ir vidutinėms įmonėms sistemą? Ir ES galbūt galėtų kažkokiu būdu padėti e, patardama ar padėdama gauti finansinės paramas. Ir e, Be to būtų galima pasinaudoti kitų logistinėmis sistemomis ir žiniomis. Mes tikimės, kad mažos ir vidutinės įmonės bus varomoji jėga išprendant iš krizės. Ir ES 2020 metų strategija labai daug dėmesio skiria inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Tačiau tą patį daro JAV, Kinija, Indija ir kitos valstybės. Taigi mano klausimas būtų toks, reikėtų sukurti formalią struktūrą, kuri leistų tokiems klasteriams susiformuoti ir padėti tarpusavėje vieniems kitiems, kad būtų sukaupta daugiau patirties ir iškose srityse. Statement, Herr Ulmer. Uh, as regards the capital requirement question, nobody knows. Ačiū. Kapitalo reikalavimo klausimas. Niekas nežino iš Bazelio komiteto, ką tai iš tikrųjų reiškia. Tačiau tai yra susijęs su visai le problemų. Pirmiausia, Iš principo mes nepasisakome prieš kokius nors buferius. E, jokiuose nuostatose apie tai nekalbame. Net ir bumo laikotarpiu mažoms ir vidutinėms įmonėms tos paslaugos gal iš pasidarys brangesnės, tačiau nuosmukio metu tai bus naudinga, jeigu tam tikri buferiai bus sukurti. Kitas dalykas. E, T1 kapitalas. Jeigu norime, kad Europos MVI išgyventų, tai T1 kapitalo reikalavimas turi egzistuoti. Ir tas kapitalas turi neatsispindėti balansuose. Tai turi būti privalomas reikalavimas. Kitas dalykas, jeigu kalbame apie e, kapitalo reikalavimus tam tikriems produktams, tai prisiminkime, kad anksčiau kai kuriuose valstybėse reguliuotojai leisdavo didelės rizikos produktams, tačiau iš tiesų tai patekti rinką. Ir iš tiesų tai neprisideda prie E, kapitalo reikalavimų pagerinimo. Tai prisideda prie stabilumo. Tuo metu e, anksčiau jokių problemų dėl to neatsirasdavo. Tai yra trys pagrindinės mūsų veiklos kryptis. Ir mes būtent to tikimės iš to kapitalo rinkos e, reikalavimų reglamento. Um, Pone Foigelers ką reikėtų daryti ES lygių, kokią programą turėtume sukurti, ar EIB turėtų įsitraukti. Akivaizdu, kad ES lygmenių mums trūksta e, mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo bei jų perkelimo į rinką. Dauguma programų, kurias šiuo metu turime, yra pagrystos dideliais tinklais MVI, ypač naujomis įmonėmis Tačiau jos iš tiesų lyderių vaidmens netlieka, ypač kai kalbam apie inovacijų projektus. Inovacijos dažniausiai turi būti arti rinkos, tačiau e, dabar turimos priemonės nėra veiksmingos. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia daugiau priemonių, kurios leistų sutelkti dėmesį inovacijas, kurios akcentuotų inovacijas, ne tik kuriant tinklus, bet ir uh, remiant pavienių įmonių projektus. Klausimas, kodėl tą reikėtų daryti ES lygių. Aš manau, kad reikėtų vadovautis tokiais argumentais kaip ERC. ES e, gal, turi galvoti apie masto ekonomiką ir atrankos principus. Reikia labai aiškiai vertinti tuos, kurie yra atrenkami toms programams tada e, atrinktosios įmonės galės pasinaudoti turimais svertais eidamos į privačias finansų rinkas ir plėsdamos savo veiklą finansų rinkose. Taigi ES reikia konkrečių programų greta tų didelių tinklų. Ar reikėtų finansuoti klasterius, buvo patiktas klausimas. Taip, manau, kad dabar esame pradinėje stadijoje ir e, manau, kad rinkos veikėjai turėtų įsitraukti tuos klasterius. Tačiau tam reikia labai kruopšiai parengtos politikos. ES turėtų kuo greičiau stengtis įtraukti visas privačias veikėjas į šį procesą ir tos privačios jėgos, sakykime, leis, leis klasteriams veikti visų greičių. Ačiū labai pabaigai norėčiau tam tikrą žodžių žaismą, kuris sunkiai išverčiamas pasakyti. Manau, kad mums reikia tam tikro mentaliteto pasikeitimų, kalbant apie mažas vidutinės įmonės. Ir mes iš tikrųjų daug kalbame, tačiau kai reikia pradėti veikti, tai sudėtinga pasidaro. Vokietijoje teigiama, kad kuomet e, didelė įmonė patenka į bėdą, tai jai padėti ateina e, atskrenda e, erelis, kuris yra Vokietijos vyriausybės simbolis, o kai maža įmonė patenka į bėdą, tai prie jos to jau atskrenda e, maitėdos paukščiai. Tai parodo, kokia sudėtinga situacija yra mažos teisimas. Ačiū visiems dalyvausiems ir uždavinėjusiems klausimus, bei taip pat ačiū už atsakymus. Kitą savaitę sustiksime Strasbūrė, vasario 11 e, dieną, 9 val. ryto, tuomet e, aptarsime teminius dokumentus.